E, dzień dobry. Witam Państwa na. Labas rytas. Norėčiau visus pasveikinti atvykusius į parlamento plenarinį posėdį. Europos tarybos e, pirmininkė ponė Van Rompoj. Sveiki atvykę į mūsų posėdį, ponė komisijos pirmininkė, ponė komisarė. Sveiki atvykę. Pirmas darbo tvarkės punktas yra Europos, taryb, a, Europos tarybos pirmininko pranešimas kovo 24-25 dienomis įvykusio tarybos posėdžio rezultatų pristatymas. Taigi iškart žodį suteikiu tarybos pirmininkui, ponui Hermanui Van Rompojui. Uh, Pone pirmininkė, komisijos pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Per 49 dienas aš pirmininkavau trims Europos tarybos, pirmininink, e, taryboms, tarybos posėdžiams ir taip pat Eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimui. Tai rodo, kad ES susiduria su labai dideliais iššūkiais ekonominė ir diplomatinė prasme. Tai taip pat aiškiai parodo, kad Europos tarybos posėdžiai nėra vien tik tai renginiai, tai yra ir proceso dalis. Na ir per tą e, posėdį, kurio rezultatų šiandieną pristatau, posėdį, kuris įvyko kovo 24-25 dienomis, mes patvirtinome daug ekonominių priemonių, kurios buvo parengtos ir aptartos e, šiais metais. Taip pat e, sus, paspartinom veiksmus, de, reaguodami įvykius Libijoje ir pradėjome darbus susijusius su katastrofos padarinių šalinimu Japonijoje. Na ir pristatysiu visus tuos darbus dėl ekonominių priemonių. Mes patvirtinome išsamų ekonominių priemonių paketą, na ir per ankstesnius posėdžius, įskaitant ir kovo 11 dienos Eurozonos valstybių neįlinį susitikimą, mes bandėme įtraukti įvairius elementus. Na ir aišku, tos priemonės, kurios skirtos kriziai, sušvelninti nele, nereiškia, kad iškart e, išbrisime iš krizės, tam reikia ryšto ir testinių pastangų. Aš nepristatysiu detaliai visų sprendimų, sprendimus e, rand, rasite mūsų parengtose išvadose. Aš tiesiog susitelksiu ties šešiais pagrindiniais klausimais. Pirmiausia, susitarėme dėl sutarties pakeitimų tam, kad e, nuolatinis stabilumo mechanizmas įgautų teisinį pagrindą ir jūsų parlamentas gruodžio 15 dienos rezoliucijoje reikalavo, kad, ir aš cituoju, nežymiai būtų pakeista sutartis, kad būtų sukurtas teisinis pagrindas tokiai priemoniai, išvengiant esminių sutarties pakeitimų. Mes pasitelkėme jūsų patarimus ir labai džiaugiuosi, kad parlamentas patvirtino didelę balsų daugumą sutarties pakeitimą kovo 23 dieną. Aš ypatingai džiaugiuosi, kad galėjome nuraminti parlamentą dėl tam tikrų problemų, kurios buvo keliamos e, diskusijose šiuo klausimu. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjams, ponui Brokui ir ponui Gualtieri, kurie labai artimai su manimi bendradarbiavimo siekiančio rezultato. Antras dalykas, mes e, susitarėme dėl būsimo stabilumo mechanizmo dydžio, apriepties ir veikimo metodo. Trečias dalykas, mes e, sutvirtinome tarybos poziciją dėl šešių teisėkuros pasiūlymų dėl biudžeto ir makroekonominės priežiūros. Prieš pradedant dėrybą su parlamentu, žinau, kad daug dirbate šio klausimu, susitikau su pranešėjais ir šiandien po pietų susitiksiu su koordinatoriais. Visi suvokiame, jog reikalinga užbaigti šią, šį darbą iki birželio mėnesio. Ketvirtas dalykas - pradėjome Europinį semestrą. Tai yra tas darbas per. Tai procesas, per kurį stebėsime, kaip yra įgyvendinama strategija 2020, stabilumo augimo paktas ir makroekonominė priežiūra. Europos taryba birželio mėnesį padarys atitinkamas išvadas ir aš pats asmeniškai pasirūpinsiu, kad šis darbas ne, nepranyktų biurokratiniuose voratinkliuose. Penktas dalykas. Mes susitarėme, kad patikimi atsparumo testai bus atliekami e, bankams. Na ir vyriausybės turės būti pasirengusios susitvarkyti su tais testų rezultatais. Šeštas dalykas. Mes e, užtikrinome aukštesnės kokybės ekonominį koordinavimą, jį pavadinome Euro plus paktu dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, būtent tai yra susijęs su tuo, kad eurozonos valstybės nori daryti daugiau, jų valiuta yra bendra ir jos nori imtis papildomų priemonių šalia dabartinių europinių įsipareigojimų Antras, antra priežastis tai yra sistema atvira kitoms valstybėms ir džiaugiuosi, kad šešios valstybės paskelbė, kad prisijungs prie šio pakto. Tai yra Danija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Bulgarija ir Rumunija. Ši sistema yra atvira ir kitoms keturioms likusioms e, valstybėms narėms, jeigu jos norėtų prisijungti. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad Euro plus pakto politiniai įsipareigojimai uh, yra viršesni lyginant su kitomis priemonėmis siekiant užtikrinti valstybių narių ekonominės veiklos, siekti geresnių ekonomikos veiklos rezultatų. Tai yra ir stipresnis stabilumo augimo paktas ir nauji, nauja makroekonominė priežiūra. Na ir įsipareigojimai konkurencingumo, viešųjų finansų, pensijų, užimtumo ir kitose srityse turi virsti nacionalinėmis reformų ir stabilumo programomis, kurios bus aukščiausių lygmenių kasmet įvertinamos. Dar viena pastaba dėl ekonomikos. Buvo būkštojančių, kad bus bandoma pakengti gerbuvio valstybei ir socialiniai apsaugai. Jokių būdų. Per trišalį socialinį viršūnių susitikimą mes akcentavome, kad e, bandysime išsaugoti esminius e, gerbuvio aspektus ir būtent e, su tuo ir susijęs yra dabartinis mūsų darbas. Taigi tokie buvo pagrindiniai mūsų bendro ekonominio paketo elementai, kurių tikslas padėti mums išpristi iš krizės. Kaip sakiau, tai yra ilgo proceso rezultatas, tai nėra vieno posėdžio išdava. Kovo 25 dieną 2010 metais Europos taryba nusprendė pagerinti Europos ekonominę valdyseną ir įsteigė darbo grupę, kurią aš pirmininkauju. Na ir praėjus vieneriems metams turime naujų taisyklių, naujų priemonių ir ambicingesnių politikos strategijų. Tai yra visų institucijų, skaitant ir jūsų parlamentą ir valstybės narės pastangos. Nėra visuomet lengva tą padaryti, kartais įsiveliame į politinės dramas, tačiau mūsų orientyrai yra aiškus ir pasiekėme neblogų rezultatų. Aišku, yra dar problemų, tai yra ir praeities klaidų, ir išdava, ir tai, kad trūksta tam tikrų priemonių, tačiau turime dabar puikią galimybę e, susitvarkyti su tomis klaidomis ir jų nekartoti. Libija. Aišku, kovo 24-25 dienomis mes kalbėjome ir apie padėtį Libijoje. Mes parodėme bendrą ryštą. Žinau, kad kai kurie jūsų abejojote, tačiau mes daug dirbome tam, kad pasiektumėme konkrečių rezultatų. Prieš dvi savaitės, neįlinėme Europos tarybos posėdėje įvykusiame kovo 11 dieną, mes priemėme aiškę poziciją Libijos atžvilgiu. Be aiškios europinės pozicijos tolesni veiksmai nebūtų buvę įmanomi. Mes nusprendėme, kad norint išsaugoti civilinių gyventojų, užtikrinti civilinius gyventojų saugumą, valstybės narės turi išanalizuoti visus galimus variantus, atsižvelgiant į tai, kad turi būti aiškus teisinis pagrindas ir parama iš regiono valstybių. Ir visos tos trys sąlygos buvo patenkintos. Režimas sustiprino smurto veiksmus prieš savo gyventojus. Taip pat Junktinių tautų saugumo taryba patvirtino teisinį pagrindą priimdama rezoliuciją dėl Libijos. Na ir regiono parama buvo iš karto jaučiama e, iš Arabų lygos pusės. Na ir tie veiksmai, kurių buvo imtasi, norint įgyvendinti Junktinių tautų rezoliuciją, apsaugoti civilius gyventojus Libijoje. Ir dėl to išvengėme didžiulio kraujo praliejimo ir išsaugojame daug gyvybių. Tai yra puikus rezultatas, į kurį reikia atsižvelgti taip pat ir į sprendimų prieimimo procesą, nes tikrai neturime pasiklysti ir susitelkti ties, tik ties detalėmis, turime matyti esminius dalykus. Aišku, yra tam tikrų klausimų, tam tikrų abejonių, dviejonių, tai yra normalu, kuomet vyksta karas. Tačiau, kalbant apie Libijos krizę, mes neturime pasiduoti kažkokiems neteisingiams jausmams. Taigi, nuo pat krizės pradžios ES štai ką darė. Buvo pirmoji, kuri taikė griežtas sankcijas, užšaldė Libijos turtą, Laikiname, laikinojoje perinamojoje nacionalinėje taryboje taryba įgaliojo, taryba įgaliojo e, priimti atitinkamus e, sprendimus ir traktavo kaip svarbę partnerį, taip pat teikė humanitarinę pagalbą. Taigi tie politiniai tikslai, kurių užsibrėžėme kovo 11 dieną, nepasikeitė. Gaddafis turi pasitraukti, mes norime, kad įvyktų politinis perinamasis laikotarpis, kuris būtų grindžiamas plačiu politiniu dialogu. Esame pasirengę padėti naujajai Libijai ekonominė prasme ir kuriant naujasias institucijas. Mes taip pat sekame įvykius e, kitose regiono valstybėse labai atidžiai. Aišku, kiekvienoje valstybėje situacija yra kitokia ir labai nerimaujame dėl padėties Sirijoje, Jemene ir Bahreinė. Mes smerkiame smurto veiksmus, remiame politinės socialinės e, reformas pietų kaiminystės valstybėse. Aišku, mes keisime savo politiką tų valstybių atžvilgių ir aš atka, pakalbėsiu su um, užsienio reikalų komiteto atitinkamais kolegomis šiuo klausimu. Uh, Taip pat, e, kalbant e, šiek tiek pozityviau, mes e, pažymėjome, kad labai sklandžiai vyko konstitucinis referendumas Egipte prieš dvi savaitės. Dabar padėtis Tramlio kaulo krante. Tai nebuvo įtraukta į tarybos darbo tvarkę, tačiau mes patvirtiname išvadas gruodžio mėnesį ir labai atidžiai sekame įvykius Dramblio kaulo krante. Mes smerkėme smurtą, ypatingai smurtą prieš civilius gyventojus. Tai turi liautis, Ir taip pat dabartinė situacija rodo, kad trūksta pagarbos demokratijai. Demokratija nėra susijusi vien tik tai su rinkimais, bet taip pat ir su rinkimų rezultatų gerbimu. Tartutinė bendruomenė labai aiškiai pasisakė dėl prezidento rinkimų įvykusių praeitais, praeitą mėnesį ir mes turime griežtai laikyti savo pozicijos. Dėl Japonijos keletą žodžių. Japonija nukentėjo ne, nuo eilės e, tragiškų įvykių ir mes išsakėme užuojautos žodžius tūkstančiams nukentėjusių jų artimųjų ir negalime pamiršti ir kitų e, dramos aspektų, kaip e, mes kaip ES padėsime visais įmanomais būdais šiomis e, tragiškomis dienomis. Mes, Japonijos draugai, išsakome visapusišką paramą mūsų dvišaliams santykiams. Ir aišku, tie poveikiai jaučiami ne tik Japonija, dėl to ES turi pasimokyti iš tokių įvykių, mes labai aiškiai suprantame, kokius padarinius tai atneša pasaulio ekonomikai ir branduliniai saugai, tai yra pagrindiniai mūsų prioritetai. Dėl to nusprendėme, kad visų brandulinių jėgainių saugumas turi būti skubiai peržiūrimas e, per taip vadinamosius e, testus, atsparumo testus. Ir apie tuos e, tų testų rezultatus valstybės turės atsiskaityti prieš Birželio vadovų tarybą. Ir aišku, jeigu reiks, teks pagerinti saugumo situaciją tam tikrose jėgainėse. Mes pasisakome už aukščiausius saugumo standartus, nes saugumas nėra vienos valstybės reikalas, svarbu, kad ir kaiminė šalis atliktų atitinkamus testus. Ir ta peržiūra turi vykti pasauliniu mastu. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, taigi tiek trumpai mūsų tarybos e, posėdžio išvadų. išvadų. Ir, aišku, mes toliau gyventinsime tas, tuos rezultatus e, per atitinkamus teisėkuros pasiūlymus ir per parlamento bendrą priežiūros teisę susijusią su bendra užsienio ir saugumo politika. Mielai išklausys jūsų nuomonį. Ačiū Europos vadovų tarybos pirmininkui. Dabar paprašysiu pana Žozė Manuelio Baroso, Europos komisijos pirmininko, tarti keli žodžius. Ačiū. Gerbiamas parlamento pirmininkė, gerbiamas Europų vadovo tarybos pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmininkas tarybos pirmininkas kalbėjo apie praeitą savaitę įvykusios Europos vadovų tarybos išvadas. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl ateities. Manau, kad galime pasakyti, jog labai reikšmingi struktūriniai sprendimai buvo priimti dėl stabilumo eurozonoje, dėl geresnio ekonomikos valdymo. Tai labai svarbu ES ekonomikai, ypač kai galvojame apie tą nueitą kelią. Ir dabar sustipriname Europos ekonominę pinigų sąjungą ir visas, visus jos elementus, manau, kad mes turėsime daug tvirtesnį pagrindą. Turėsime tokį pagrindą, kuris leis geriau sureaguoti visiems kartu į krizės, kurios galėtų mus ištikti. Be to, labai svarbu, vertinant Europos vadovų tarybos išvadas, yra būtent kalbėti apie sutarties nuostatas ir bendrijos požiūrį, kad tai dar kartą įtvirtinta. Komisija, e, aišku, buvo fronto linijose, kai kalbame apie reakciją į krizę ir strategiją 2010 metams e, parlamentui. Norėčiau dar kartą padėkoti už nuolatinę paramą mūsų darbui, ypač kai nekalba apie bendrijos metodo gynimą. Visą tai buvo išgirsta ir suvaidino labai svarbu vaidmenį mūsų galutinėme rezultate. Ekonomikos architektūra iš esmės yra sukurta, tačiau tai dar nėra garantija pati savaime. Labai svarbu, kad atsakingi politikai imtųsi adekvačių esminių sprendimų. Taigi e, reikalinga dirbti su, ry, su didžiuliu ryštu ir sparčiai gerinant uh, E, visas struktūras, finansinės struktūras, kurios yra labai reikalingos mūsų augimui. Ir aišku, kad taryba įvertino metinius augimo rodiklius pagal komisijos parengtą, parengtą informaciją. Galvojant apie ateitį, e, aišku, galime pasiremti tuo, kas yra padaryta iki dabar e, koordinuojant mūsų bendrus veiksmus, kurie buvo skirti reaguoti į krizę. Europos semestras yra labai svarbus, mūsų stiprinta ekonomikos valdysena, taip pat solidarumo priemonės leido užtikrinti finansų stabilumą eurozonoje. Neslėpsiu nuo jūsų, kad komisija būtų norėjusi žengti toliau kai kuriuose ekonominio valdymo srityse, ypač, pavyzdžiui, kai kalbame apie finansinio stabilumo mechanizmą eurozonoje, mes būtumėm norėję, pavyzdžiui, daugiau lankstumo. Manau, kad mes galime pasakyti, jog mums pavyko sukurti e, sutartimi paremtą mechanizmą, e, kur daug prisidėjo komisija ir kur parlamentas atidžiai sekė visus darbus. Pasiektas rezultatas yra svarbus sutarties modifikaciją paremė smarkiai parlamento dauguma ir tai iš esmės prisidėjo prie šių pasiekimų. Gerbiami Europos parlamento nariai, dabar toliau reikia galvoti apie naują valdysenos struktūrą, kuri tarnautų bendrai paslaug, paslaugų konjunktūrai. Aišku, kol kas čia realus gyvenimas yra pakankamai sudėtingas. Dabar jau valstybės narės privalo užbaigti savo nacionalinės reformų programas, stabilumo ir konvergencijos programas. Komisija dabar lauks iš kiekvienos iš jų konkrečių plačių užmojų ketinimų, kad būtų galima pasiekti bendrųjų tikslų. Tai yra strategijos ES 2010 metams, kad būtų daugiau darbo vietų, daugiau investicijų į švietimą, mokslo tyrimus, inovacijas, taip pat, kad būtų galima kovoti drąsiau su skurdu ir socialinė atskirtimi. Mes taip pat laukiame ir tų priemonių, kurios leis pakoreguoti makroekonominius skirtumus ir užtikrinti augimą bei darbo vietų kaurimą. Kai tik tai gausime šios dokumentus, mes galėsime savo nuomonę, parengti savo nuomonės kiekvienai valstybei, kad po to tai būtų galima patvirtinti jau iki Birželio vadovų tarybos ir pradėti pirmąjį Europos semestrą. Noriu pabrėžti, kad mes visi e, nešame bendrą europinę atsakomybę, todėl labai svarbu, kad kiekvienas dalyvautų, prisidėtų prie ES 2020 metų strategijos įgyvenimo. Tai yra pagrindas Europos e, visoms reformoms, kurios užtikrins augimą ir darbo vietų korimą. Ir ypač norėčiau pabrėžti tas tarybos išvadas, kuriuose, e, cituoju, kalbama apie šios politikos įgyvendinimą, kad būtų galima užtikrinti, kad galima didesnį dalyvavimą bendradarbiavimą, reikia užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir, kito, e, parlamentu ir kitomis ES institucijomis, Europos ekonomikos, socialinių reikalų komitetų, regionų komitetų, kitomis institucijomis. Socialiniai partneriai, regionai, e, kitos šalis, taip, e, suinteresuotos grupės taip pat bus pilnai įtrauktos į šios procesus. Aš labai norėjau pacituoti tai, kadangi Lisabono strategijoje būtent to ir trūko plačios ekonom, Europos ekonomikos ekonomikos reformų programos. Aš manau, kad šį kartą mes tikrai pasinaudosime tomis istorinėmis pamokomis ir galėsime realiai visus įtraukti tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių ir vis, iš esmės prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Kalbant apie ekonomikos valdymą, dabar Europos parlamentas turės tvirtinti galutinį šešių teisėkurnių pasiūlymų paketą. Labai tikiuosi, kad mes sparčiai matysime plačių užmojų rezultatus. Tai yra labai svarbu, galvojant apie visą valdysenos struktūrą, kurią turime sukurti. Manau, kad galime pasidžiaugti Europos vadovo tarybos išvadomis ir taip pat e, turėtumėm neatsipalaiduoti ir toliau dėti ryštingas pastangas, kad ypač padirbėtumėm dėl socialinių aspektų, kurie rūpi mums visiems. Galvojant apie e, tolesnį savaitę, tolesnį darbą, Europos komisija e, pateiks vieningos rinkos akto pasiūlymus. Buvo skirta tiek daug laiko, galvojant apie bendros rinkos ateitį. Taigi labai svarbu pabrėžti bendros rinkos vaidmenį, e, kuriant augimą ir darbo vietas. Ypač akcentuoti reikia konkurencingumą ir reikia taip pat mažinti ta našta, kurią neša smulkus vidinis verslas dėl visos administracinės e, naštos. Reikia galvoti taip pat apie biudžetą. Tai nėra e, tikslas pats savaime, tai yra priemonė paskatinti tvarų e, teisingą augimą. Ir kai mes kalbame apie teisingą, sąžiningą augimą, tvarų augimą, labai svarbu galvoti apie um, finansinių operacijų apmokestinimą tarptautinių lygmenių. Patvirtinu komisijos ketinimus pateikti pasiūlymus uh, finansinio sektoriaus apmokestinimo srityje. Mes galvojame, kad visi turi įnešti savo indėlį e, reaguojant į krizę. E, gerbiami Europos parlamento nariai, kaip jūs žinote, taip pat buvo kalbama ir apie e, viduržėmio jūros regioną, pietinę kaiminystę, Libiją. Visa tai yra detaliai pristatyta pirmininko. Vakar su Tuniso ministru pirmininku kalbėjosi, mes turėjome galimybę aptarti demokratinius pasikeitimus ir mūsų galimybės patekti padėti Tuniso žmonėms žengti link socialinio progreso. Ypač kalbėjome apie migracijos klausimus. Tunisas ir Europa turi spręsti tuos dalykus kartu, konstruktyviai, partnerystės, tikros partnerystės pagrindų, nes būtent partnerystė vardan demokratijos klėstėjimo abipusio yra svarbi abipus, abiem pusėm ir taryba tai taip pat pastebi. Toliau krizę Japonijoje, ypač brandoliniai aspektai buvo aptarti taryboje. Vakar su Japonijos ministru pirmininku telefonu kalbėjausi, jis dėkojo ES už pagalbą. Aš dar kartą išsakiau e, mūsų solidarumą, e, kad mes tikrai stovime šalia Japonų, mes stengiamės jiems padėti e, brandoliniais klausimais. Ministras pirmininkas kalbėjo apie Japonijos tolesnius ketinimus saugumo srityje, taip pat jis pasiryžęs yra toliau bendradarbiauti su mumis visais brandolinio saugumo klausimais tiek Europoje, tiek tarptautiniu mastu um, reikia sureaguoti į augantį nerimą visuomenės tarpę, reikia užtikrinti brandolinį saugumą ir elgtis visiškai atspariai. Taigi bus vykdomi uh, uh, Europos atominių elektrinių testavimą nepalankiausiamis sąlygomis ir visi rezultatai bus paskelbti viešai. Brandolinio saugumo klausimai yra labai svarbus. Uh, nacionalinės nepriklausomos valdžios institucijos atliks tuos testavimus, komisija taip pat išanalizuos teisinį pagrindą e, dėl e, viso e, brandolinio saugumo ir iki metų pabaigos pasiūlys visus reikalingus pakeitimus, jeigu tokių reikėtų. Gerbėmi Europos parlamento nariai, mes turime nenuvilti pasitikėjimą, kuris mums suteiktas, kad mes galime dirbti kartu dėl Europos. Kasdien komisija dirba dėl dėl to, visuomet žinodama, kad parlamentas mus parems. Mes taip pat prisimame ir savo naujasis atsakomybės tokiu pat būdu. Ačiū visiems uždėmesi. Panie Przewodniczący, w imieniu Europejskiej Partii Ludowej. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, dabar EPP frakcijos vartų Žozefas Dolis. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pastaros, pastaroji tarybų, tarybos e, posėdis buvo žingsnis teisinga linkme. E, Buvo primtas sprendimų, užtikrinamas solidarumas ir taip pat dar kartą buvo įrodyta, koks svarbus yra euras ir svarbi, svarbus yra valstybių narių solidarumas siekiant susitvarkyti su dabartiniais iššūkiais ir problemomis. Na ir buvo pasirašytas Europlius paktas tarp e, eurozonos valstybių ir kitų šalių. Tai rodo, kad valstybės narės nori ieškoti būdų išbristi iš finansinės ekonominės krizės. Ta bendra mūsų valiuta reiškia, kad mūsų ekonominė socialinė politika turi būti geriau suderinama ir, aišku, kiekviena valstybė konsultuodamasis su savo socialiniais partneriais, turi užtikrinti atitinkamą fiskalinę situaciją. Dėl paprastų priežasčių visos valstybės turi E, užtikrinti solidarumą su socialiniais partneriais. Ir mūsų žmonės tam solidarumui pritars tik tuomet, kai, kai matys, kad tai duoda konkrečių rezultatų. Tai yra labai svarbu, siekiant užtikrinti ir ekonomikos konvergenciją. Ir visa tai turi vykti bendrijos metodo pagrindu bendradarbiaujant su komisija, ponė pirmininkė. Jūs atlikote puikiai darbą, tačiau e, siekiant įdėkti bendrijos metodą, reiks dar padirbėti, mėly kolegos. Nekartą esu kartojęs, kad e, reikia siekti ryštingai rezultatų. Mūsų piliečiai siekia tikisi solidarumo principo įgyvenimo, tačiau jiems nelengva gyventi globalizacijos sąlygomis. Taigi mums reikalinga užtikrinti nuosaikę politiką, bandant išlaviruoti tarp socialistų siūlomų sprendimų ir liberalistų nuomonės turime užtikrinti tris dalykus. Pirmiausia, kad visos valstybės sumažintų deficitus. Antras dalykas, kad būtų sutvarkytas biudžetas, patvirtintos fiskalinės taisyklės. Ir trečias dalykas, reikia investuoti į inovacijas tam, kad mūsų šioje, šioje srityje nesame pasiekę pakankamai rezultatų. Taip pat reikia sustiprinti modelį tam, kad būtų investuojama į nanotehnologijas, biotehnologijas, novatoriškas technologijas, taip pat turime užtikrinti augimą ir ekonominį augimą. Be svarbių investicijų inovacijas, be aiškaus europinio plano mes negalėsime pasinaudoti savo gebėjimais ir kovoti su konkurentais. Mėly kolegos, vyriausybių valstybių vadovai taip pat kalbėjo ir apie Fukushimos brandolinės jėgainės situaciją ir kiek tai veikia mūsų europiečius. ES atsakingai sureagavo į įvykius Japonijoje. Mes turime pasitelkti ekspertinės žinias ir įventyti situa situaciją brandolinėse jėgainėse. Tai yra svarbu ne tik Europai, bet apskritai visai tautiniai bendruomeniai. Na ir Fukushimos jėgainės įvykiai rodo, kad reikia permastyti brandolinio saugumo taisyklės ir didinti pastangas žalios energetikos srityje. Aš labai džiaugiuosi, e, e, ponė pirmininkė, kad pasisakėte apie Dramblio kaulio kranto padėtį. Kalbant apie pietinę kaiminystę Viduržėmio jūros regione, Džiaugiuosi, jog akcentavote, kad e, Gaddafis turi pasitraukti. Mes turime bendrai suvienyti e, pajėgas ir e, kaip tą padarėme 10-ame dešimtmetyje e, rytų valstybėse. Labai ačiū. Toliau panas Martin Šulc, socialdemokratų frakcijos vardu prašom. Ačiū pirmininkė. klausantis pono Van Rompoj, o taip pat ir Van, pono Baroso kalbų, atidžiai jų klausantis, staiga prisimenu uh, vokišką dainą apie skęstantį laivą. Jokių problemų tarsi nėra, viskas paprasta, viskas išsprendėm, visi turėtų būti patenkinti. Jūs papasakote, kas vyksta vadovų tarybai, bet aš nelabai viską supratau. Jūs, kaip tarybos pirmininkas, tikriausiai nenorite kalbėti neigiamų dalykų. Aš jūsų vietoje, ko gero, viską taip pat tapyčiau pačiomis gražiausiomis spalvomis. Jūs uh, kalbėjote apie Libiją, bet nepaminėjote, kad dvi stambiausios ES valstybės narės laikosi kardinaliai priešingų pozicijų dėl Libijos. Tarkim, Vokietija ar Prancūzija laikosi visiškai skirtingų pozicijų. Ponas Van Rompoj, 2010 metais mes jau galėjome pasiekti tokių pačių rezultatų. Tiksliau mes turėjome būti pasiekę tokių rezultatų 2010 metais, jeigu mes norėtumėm, būtumėm norėję išvengti e, įvykių, kurie klostėsi tarsi neigiamą spiralę. Turėtumėm paklausti savęs, kodėl tokios išvados nebuvo priimtos 2010 metais. Jūs atstovaujate Europos, jūs atstovaujate tarybą. Ir taryba vis dėlto turėtų vadovautis bendruomenės dvasia, bendruomenės tikslais ir būtent tokiu pagrindu turėtų būti priimti sprendimai. Na, o dabar panašu, kad nacionaliniai interesai vaidina svarbesnį vaidmenį negu kad europiniai interesai ir dėl to Europa labai kenčia. Panas Baroso būtų lab, buvę labai gerai, jeigu jūs būtumėt nors žodį pasakęs apie tai, kaip uh, jūsų Kaip partija, e, kurią jūs atstovaujate, kuri jūs iškėlė į politinės aukštumas Portugalijoje, ta pati partija padeda žlugti vyriausybei, kuri įgyventina Portugalijoje tokias priemonės, kuri, kurių jūs būtent ir reikalavote iš tos vyriausybės. Na dabar jums net tarsi negalima prieštarauti, jūs nesate partijos vadovas, bet e, turiu pasakyti, kad Portugalijos vyriausybės žlugimas pasireiškia būtent tuo metu, kai ji ėmėsi visų reikalingų priemonių pagal stabilumo paktą. Taip negalima elgtis, tai nepadės žingsniuoti Europai į priekį. Tačiau jūs apie tai nieko nekalbėjote, ne vienas iš jūsų. Panašu, kad prieš kiekvieną vadovų tarybą vyksta tas pats. Vos valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė dėl išvadų, dėl priemonių, kurie turėtų stabilizuoti eurą arba turėtų stabilizuoti kažkokią vieną uh, valstybę, tuomet euro tuomet reitingų agentūra iš karto tą e, šalį nuvertina, paskelbė žemesnį jos reitingą. Kada jūs turėsite drąsos pasakyti, kad Europa nesileis toliau vadovaujama tokių spekuliantų? Ką mes sakome apie bankus? Aš labai uh, Esu dėkingas Jums, ponas Baroso, už tai, kad Jūs sakėte, kad pateiksite pasiūlymą dėl finansinių transakcijų apmokestinimo. Šiuo metu Europos centrinis bankas už vieną procentą skolina uh, tiems bankams, kurie pinigus už 10 procentų perskolina kitoms valstybėms. Kas daugiausia pasipelno iš šios krizės ir būtent dėl to reikia apmokestinti finansinius sandorius. Panas Baroso, jūs kalbėjote apie 2020 metų strategiją, kalbėjote apie tai, kad reikia skatinti užimtumą, investicijas, mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą, e, klimato apsaugą ir taip toliau. 20 tųjų metų strategija yra tikrai puikia, bet jis užluks, jeigu mes nuolat mažinsime biudžetą. Mums reikėtų drąsiau investuoti. Pažiūrėkite, kaip yra investuojama besivystančiose šalise, tarkim Indijoje, Brazilijoje. Pažvelkite į kitus kontinentus, pažiūrėkite, kaip ten vyksta investavimas. Europa žlugs, jeigu ji ir toliau mažins investicijas Europoje. 2020 metų tikslai turėtų būti privalomi vyriausybėms. Vyriausybės privalėtų vykdyti tuos tikslus, apie kuriuos jos taip gražiai kalba, tačiau tuo pačiu mažina biudžetą. Ponas Baroso iš jūsų, dėl to aš tikiuosi e, taip pat ir iš komisaro Levendovskio, kad jūs prisimsite atsakomybę ir už biudžeto mažinimą. Ačiū. Liberalų ir demokratų pirmininkas Gifer Hofstadt. Yes, um, all... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti už ataskaitą apie tarybos išvadas, tačiau aiškiai pasakykime, kad krizė nesibaigė. Nemanau, kad su tomis priemonėmis, kurių imamis, galime įveikti krizę. Sažiningai pasakykime, kad prie mūsų durų kaupėsi uh, e, rimta audra ką mes nuveikėm iki dabar ES kolegos, tai mes tik tai e, kaišėm spragas, ėmėmės tų priemonių, kurios galbūt buvo reikalingos, bet kurios neišsprendė visų problemų. Mes skiriame 110 milijardų eurų Graikijai, e, davėme 67 milijardus Airijai, čia neskaitau dar tų 24 milijardų Airijos bankams, dėl kurių nusprendėme dabar. 76 e, milijardus eurų turime oblig, valstybės ob, obligacijų, kurias nupirko ECB ir toliau, aš galiu pasakyti, pirks, kadangi negalima e, būtent to fondo kritiniams situacijoms naudoti antriniai rinkai. Ir turime ECB prisijimtas garantijas. Iš viso 400 milijardų eurų, kuriuos mes investavome per pastaruosius kelis mėnesius į krizės sprendimo priemonės. Tai yra tris kart daugiau nei ES biudžetas. O dar blogesnės situacijos laukiam. Uh, E, ketvirtadienį ypatingai išaugo palūkanų normos nuo 1 iki 1,25 e, procentų. Aišku, reikalinga e, kovoti su infliacija, tačiau tai blogina situaciją. Tokia situacija - 400 milijardų eurų, kuriuos investavome ir ar išsprendėme krizę? Ne, krizės neišsprendėme. Manau, kad ko reikia, tai tikrai drąsaus požiūrio, kuris imtųsi spręsti iš esmės. Ir to mes nedurime dabar. Dabar, kaip Olandijos nacionalinio banko pirmininkas, kuris paskelbė savo metinę ataskaitą prieš kelias dienas, išsakė kritiką dėl pastarųjų sprendimų. Jis pasakė, kad biudžeto taisyklės nepakankamai griežtos, ekonominio valdymo paketas pernelik menkas, paktas dėl euro pernelik silpnas, kadangi nėra mechanizmo jį įgyvendinti, užtikrinti, kad jis būtų įgyvendintas. Ir toliau cituoju. Tai not welling, tai ką jis pasakė praeitą savaitę. Finansinė priežiūra pernelik e, daug atliekama nacionaliniu pagrindu. Aš manau, kad jis teisingai pasakė kad mes dar galime pridurti keletą elementų. Uh, Tai yra FSF stabilumo mechanizmas, laikini gelbėjimo fondai, jie negali veikti, kadangi čia galioja vienbalsiškumo taisyklė. Tai reiškia, kad visa eurozona dabar taps euroskeptiškų vyriausybių ir euroskeptiškų politinių partijų įkaitę, jeigu išlaikysime tą vienbalsiškumo taisyklę gelbėjimo paketuose. Ir paskutinis dalykas. Mes dar turime sutvarkyti Europos bankus, išvalyti juos. Problema neišspręsta. Ir ekonominis atsigavimas Europoje neprasidės, jeigu mes visų pirma neišspręsime šios problemos. Uh, Jie ne tik tai, kad turi tas e, senas priekes, senus produktus iš finansinės krizės laikų savo paketuose, jie dar turi vis dar obligacijas iš problematiškų valstybių, kurių reitingai kasdien smunka, bent kiekvieną savaitę smunka ko aš, e, pirmininkė Baroso, prašau, kad jūs ir ponas Trišė iš ECB kaip galima greičiau pasiūlytumėt globalų sprendimą šiuo klausimu yra stabilumo paktas, kuris yra drąsesnis, parlamentas dirba to klausimu, ekonominis valdymas turi būti tikras ekonominis valdymas, nes dabar mes turime tarp vyriausybinį požiūrį, be jokių sankcijų mechanizmo ir jis tikrai neveiks, jis neveikia praeitie, jis neveiks ateityje. Aš manau, kad jūs turite pateikti pasiūlymą atsisakyti vienbalsiškumo taisyklės gelbėjimo paketuose, nes tikrai nieko nepadarysime. Mes suteikėme to, e, galės toms valstybėms ir toms vyriausybėms, kurios pasisako prieš tai. Ir be to jūs turite sutvarkyti Europos bankinį sektorių, turite pateikti pasiūlymus. Mes tikrai nieko nepadarysime, jeigu jūs nepasiūlysite Europinio mechanizmo išvalyti, sutvarkyti Europos bankus. Mes toliau tik tai, mes turime pasimti pinigus ir rekapitalizuoti Europos bankus, finansuoti investicijas Europoje taip, kaip ponas Šulcas sakė. Ir tuo pat metu mes dar dengsime blogus e, viešo sektorio finansus kai kuriuose mūsų valstybėse. Kaip mes tai padarysime? Mes galime padaryti tai tik tai sukūrę tikrą rinką, kuri dirbtų e, dėl Europos Sąjungos po, pirmininkė Baroso, aš manau, kad atėjo laikas duoti rezultatus. Laikas baigėsi ir tikrai netokiamis priemonėmis mes išspręsime krizę. Dėkoju. Dabar žaliųjų vardu ponas Danielis Konbenditas, prašau. Pone pirmininkė, mėly pirmininkai, kolegos. Pone Vadrompoj, Mar Martinas Šulc, Šulcas jums pacitavo vokišką dainelę. Prancūzų kalboje irgi yra tokia daina. Viskas gerai, ponia Markyzė. Mes irgi taip dainuojame. Tačiau turime nekvai, ne, ne, ne, nekvailinti savęs. Iš tiesų, neturime pasakoti kažkokiu tai istorijų, pasakėlių, problemų yra. Ir neturime gaišti laiko ir spręsti tas problemas. Norėčiau štai ką jums ir ponia Barosai jums taip pat pasakyti. Kalbame apie stabilumą, užimtumą, augimą, konkurencingumą. Na, o piliečiams tai yra, jie bent jau taip supranta tai. Socialinis neteisingumas, neužtikrintos darbo sąlygos, jie mato tokią situaciją. Ir jeigu ES neturės būdų reaguoti į tą neteisingumą, į tas netinkamas darbo sąlygas, žmonės konkurencingumą vertins kaip e, negatyvų reiškinį. Taigi štai kur yra esminė problema, kadangi mechanizmas, bankų gelbėjimo mechanizmas, kuris kaip ir yra būtinas, piliečių yra vertinima, vertinimas štai, kaip viskas puikiai sekasi bankams. Pažiūrėkime, kokius atlyginimus gauna bankininkai. Jie leidžia pinigus o piliečiai ir e, nacionaliniai biudžetai kenčia ir dėl to ta neligybė auga. Per pastarosius metus pamatėme, kad neligybė veši pas mus. Ir jeigu neišspręsime šios problemos, piliečiai nusisuks. Ir ekstremalūs dešinieji sustiprės. Matome tą ekstremalių dešiniųjų bangą Europoje. Jie pasinaudojo neteisingumu, neligybę, neužtikrintomis sąlygomis. Štaigi, kol neišspręsime tų problemų, nieko nebus, kaip sakė Giferhofstadt, euro obligacijos. Kalbėjo apie euro obligacijas. Jeigu nebus pakankamų investicijų, kurios galės iš naujo užvesti tą mechanizmą, tuomet euroobligacijos nėra vien tik tai kažkokia tai gynybinė politika, tai yra ir investicijų politika. Nes mūsų politi piliečiai nesupras mūsų politikos, jeigu mes to nepadarysime. Na ir šiandieną reikalingos aiškios socialinės priemonės Europoje, reaguojant į piliečių reikalavimus. Pavyzdžiui, minimalus atlyginimas visoje Europoje. Nėra ne, negalima leisti, kad e, tokioje valstybėje kaip e, Vokietijo, Vokietija, kur atlyginimai yra tokie nevienodi, tokia valstybė negali numatyti minimalaus atlyginimo savo piliečiams. Tik tokiu būdu sukursime ekonominę ir socialinę lygybę Europoje. Dėl Libijos tokia valstybė kaip Vokietija, ji bando slėptis nuo problemos, o kitos valstybės bando sureaguoti, spręsti problemas. Na ir kalbant apie kaiminystės politiką. Reikalinga įvertinti situaciją prieš koreguojant kaiminystės politiką. Reikia užkirsti kelią e, Gaddafio smurtingiems veiksmams dar prieš e, pradedant jam e, bombarduoti žmonės. Labai svarbu, kad asociacijos sutartyse būtų užtikrinti straipsniai dėl žmogaus teisų apsaugos, kol to nėra, kol nėra to vertinimo. Tikrai nieko nepasieksime. Europos e, tarybos posėdėje per penkias minutės yra įvertinama situacija. Tai, tai nėra tinkama. Ir tikrai reikalinga bent šiokia tokia autokritika, savikritika, e, kurios aš tikrai negirdėjau. Dabar dėl Japonijos brandolinio saugumo problema. Ja galima išspręsti tik tai atsisakius brandolinės energetikos. Jeigu nesisakysime brandolinės energetikos, tikrai neužtikrinsime saugumo. Neužteks tų testų bandymų, Prancūzijos branduolinės energetikos, branduolinės energetikos agentūros pirmininkas teigė, kad kol kas likščioliai mes niekuomet tinkamai neįvertinome avarijų galimybės. Ir tai nėra vien tik tai Japonijos atvejis. Dėl tam tikrų eilės aplinkybių susikūrė tokia situacija ir tikrai reikia imtis visų priemonių, kad užtikrintumėme saugumą. Aišku, mes per kelias dienas neatsisakysime branduolinės energetikos, tačiau turime tą daryti, jeigu norime užtikrinti saugumą, nes branduol, esant branduoliniai energetikai šimtaprocentinis saugumas tikrai nėra įmanomas. Radil, konservatist and reformist. Plynula Evropské rady byla ekonomika. Konservatorių referentų frakcijos vardu pana Zahradil. Ačiū pirmininkė, kalbame apie eurozono stabilumą ir jūs puikiai žinote, kad mūsų frakcijoje daug parlamentarų yra ne iš eurozonos šalių ir nenori palaikyti Europakto Mes norime, kad Europa klestėtų, mes norime, kad valdžia būtų atsakinga, mažintų įsiskolinimą, kad gerėtų viešojo sektorio struktūros, kad būtų įvyktos fiskalinės reformos. Norime tokių priemonių, kurios atkurtų finansinę drausmę. Mes galvojame, kad visa tai yra gerai. Tačiau kas negerai, tai yra ta paslėpta programa, um, kurios laikosi kai kurios valstybės, kai kurios grupės, kurios nori pasinaudoti šią krizę ir kompetenciją perkelti vėl į kitą lygmenį, ypač kai na kalba apie fiskalinius klausimus. Tai yra naujas žingsnis link fiskalinės sąjungos, link bendros politikos ir mes sakome ne tokiai ES. Čia dirbu nuo 2004 metų ir kiekvieną kartą, kai iškyla kokių sunkumų, sakoma tik tai vienas sakinys, reikia daugiau Europos, reikia daugiau bendrijos metodo. Aš sakau, ne, mums nereikia to. Būtent visos tos pastangos viskas spręsti Europos lygmenių mus ir atvedė į šią situaciją, kur negalime tų problemų išspręsti. Taigi, pripažinkime, kad e, išnaudojame visas integracijos galimybės ir mes gyvename e, taip, kaip 50 metų gyvename. Aš manau, kad kuo greičiau atsisakysime tos paradigmos, tuo geriau gyvensime visi. Zjednoczona Lewica. Ponas Latarbiskiai. Ačiū pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė. Mano frakcija kritikuoja tarybos išvadas. Mes manome, kad jos yra nepakankamos visų pirma dėl ekonomikos politikos. Mes per praėjusią savaitę, kai, kai vyko svarstymas, apie tai kalbėjome, ko mums reikėtų. Reikėtų su orientuotis į flex security, reikėtų apmokestinti pelną. Mes manome, kad reikėtų demokratiškai pagristos ir kontroliuojamos politikos mokesčių srityje, dempingo srityje reikėtų e, tam tikrų minimalių standartų. Taip pat reikėtų veiksmingai e, reguliuoti finansų rinkas užkertant kelią pelno privatizavimui ir rizikos perkelimui ant visuomenės pečių. Dar viena pastaba dėl kaiminės pietuose Libijos. ES valstybės narės atsidūrė makabriškoje situacijoje. Labai aiškiai pasakysiu, mes kritikuojame diktatorių Gaddafi, kuris kovoja su demonstrantais bet jis naudoja iš mūsų nusipirktus ginklus. Gaddafi ap, apšaudo NATO pajėgos, siekdamas užtikrinti taiką. Ir vėlgi NATO pajėgos taip pat naudoja JAV ir europinius ginklus. Ko yra vertas priekybos ginklais kodeksas, jeigu yra įmanoma tokia situacija? Kaip yra remiama laisvė uh, žmogaus teisės, kova prieš socialinius neligumus. Jeigu kiekvieną dieną Lampedūzos salą pasiekia šimtai ar tūkstančiai imigrantų iš Šiaurės Afrikos, aš tikiuosi, kad e, greitai pradės bus taikyti kaiminystės e, politikos priemonės atsižvelgiant ir į kaiminių šalių interesus. Dar viena pastaba dėl Japonijos. Šiandien po pietų, o ir rytoj kalbėsime apie Japoniją. Ir vėlgi manyčiau, kad čia reikėtų nuseklesnio e, europinio požiūrio, kol kas jo dar nėra, ypač dėl saugumo kontrolės arba streso testų, vadinamųjų streso testų. ES piliečiai skeptiškai klausia, kokiagi yra ES pozicija. Labai ačiū. Toliau ponas Jeffrey Blum. Pone pirmininkė. Na, įdomu, kad e, kalbama ir apie Libiją. Aš norėčiau grįžti prie tos temos. Kuomet politinė klasė suvokia, kad pulkininkas Gaddafi yra blogietis. Kada tai įvyko? Ir, ponė pirmininkė, jūs esate nufotografuotas su juo apsikabinęs. Kada galiausiai jūs supratote, kas yra blogas? Uh, Galiu pasakyti, kad Lokebei e, katastrofos aukos ir taip pat baisių smurtingų įvykių aukos mano valstybėje puikiai suprato, koks jis yra, bet jis turėjo, jis turi naftos, na ir visiems tiko, visi ignoravo, koks jis iš tikrųjų buvo. Tačiau galiausiai supratome ir absurdiškiausias yra ministras, Britanijos ministras pirmininkas kuris e, sunaikino faktiškai mūsų karinę pramonę, jis, kal, jis vadina save konservatoriumi, kuris e, bando kažką įrodyti, kažką pasakyti. Na, aišku, mes galime kalbėti apie smurtą prie žmonės, apie demokratiją. Ir Zimbabvėje matėme, siautėjantį smurtą ir nieko nedarėme. Nes ten yra pinigų, ten yra naftos. Mums neįdomi yra ta valstybė. Taigi iš tikrųjų, iš tikrųjų šioje salėje matome tiek veidmainiškumo. Pan Barry Madlener. Niets... Ačiū, ponas uh, e, Madlener. Meneer Barroso, u krijgt uw zin. Er komt een permanent. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė Baroso. Uh, Jūs kalbėjote apie tai, kad um, sunkesnė situacija patiriančios uh, šalis turėtų būti finansuojamas kitų šalių sąskaita. Sutartis dėl stabilumo fondo nėra gera. Iš kur turėtumėm gauti pinigų? Airija, Graikija, Portugalija Šiom šalims reikia pinigų, bet iš kurios gauti? Tos šalis, kurios laikosi finansinės disciplinos, tos mokės. Pavyzdžiui, Niderlandai mes turėsime apmokėti silpnesnių šalių, tokių kaip Graikija, Airija ar Portugalija sąskaitas. Portugalija yra jūsų šalis, ponas Baros, ir tai yra neteisinga. Neteisinga gyventi sąžiningai dirbančių piliečių sąskaitą, taip euro neišgelbėsime. Galbūt reikėtų kai kurias šalis išmesti iš eurozonos. Graikija ar Portugalija galėtų grįžti prie savo ankstesnės valiutos ir būtų pačios dėl to kaltos. Dvi minutė. Ačiū toliau, ponas Werner Lengen, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad vadovų tarybos išvados yra tik, tar, tik tam tikras tarpinis žingsnis. Tikrasis iššūkis dar tik laukia. Jeigu stabilumo pakto šalis nesilaikys, tas paktas bus nieko vertas. Aš tikrai negaliu laikytis tokio optimistinio požiūrio kaip jūs. Tikrai nemanau, kad krizė jau baigėsi. Prabėgo tik dviejų su pusę metų po e, Lehman banko žlugimo ir ką mes darome dabar. Dabar teikiame pasiūlymą dėl finansinių transakcijų apmokestimo, bet anksčiau visiškai neseniai toks pasiūlymas buvo atmestas. Prisiminkime praėjusią kadenciją. Europos parlamentas uh, praėjusios kadencijos metu reikalavo priemonių būtent šioje srityje. Tačiau anometinis komisaras atsisakė pateikti tokį pasiūlymą. Štai kokia yra realybė. Komisija neprisėmė lyderio vaidmens sprendžiant problemas. Vis dėlto mes pastebėjome, kad ir taryboje veši nacionalinis egoizmas. Europos parlamentas e, pastebėjo, kad komisijos vaidmuo pakeitų sutartį sustiprėjo, tačiau manau, kad ponas Verhofstadt yra visiškai teisus paktas yra pernelyg silpnas, valstybių narių pozicijos pernelyg stiprios. Man atrodo, kad tokiu būdu nerasime ilgalaikio tvaraus sprendimo. Ponas Baroso, aš jūs kritikavau, kai jūs uh, bandėte nuteikti kolegas prieš priemonės Graikijai. Na, bet Portugalijos atveju netgi ir jūsų partija balsavo prieš programą, o Europoje taip negali būti. Aš norėčiau visų paprašyti veikti iš vien, kad e, daugiau problemos nebūtų e, e, sprendžiamos iš nacionalinių interesų pusės. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Estrela. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, Europos piliečiai užduoda klausimą, ar tarybos sprendimai padės mums įveikti krizę. Daugelis gali pagalvoti, kad tie, tie sprendimai yra žingsnis teisinga linkme, tačiau jie nėra pakankamai ambicingi. Tiesiog trūksta tam tikrų detalių. Na ir tai, ką daro reitingo agentūros. Ar Europa bando sukurti patikimas reitingo agentūras? Ponas Baroso teigia, kad jeigu valstybė gali išvengti išorės paramos, tai ir puiku nes tai yra nepaprastai brangi parama ir tokia yra ir Portugalijos vyriausybės nuomonė. Jei nereikia papildomos paramos, tiesiog reikia sustiprinti viešuosius finansus ir, aišku, reikalingos paskalos tinkamomis palūkanomis. Na ir Portugalijos žmonių nešama auka atsiduria spekuliuotojų kišenėse ar tokia politika yra teisinga, mes politikai turime suprasti, kad tai yra eurozonos krizė. Valstybių skola menkina eurą, mūsų bendrą valiutą ir mūsų visą europinį projektą. Tai yra europinė problema, kuriai reikalingas europinis atsakymas. Mums reikia daugiau, o ne mažiau Europos. Reikia susiremti su dabartiniais ir ateities iššūkiais. Remiantis praeities patirtimi turime paremti piliečius, be piliečių Europinio projekto nebus. Ačiū, dabar žodis poniai Silvijai Guler, pusantros minutės. Gerbėjami pirmininkai, jūs mums pasakojate apie pozityvius elementus, aš apie tai nekalbėsiu. Aš išsakysiu didžiulį susirūpinimą, kuris e, yra didesnis visos techninės detalės. Tai yra lūžis tarp Šiaurės ir Pietų Europos Sąjungoje. Matome, kad mm, vieni sako, kad e, vieni yra geri, kiti yra blogi, e, yra tokių, kurie teigia, kad viskas yra gerai, tačiau situacija yra sudėtinga ir ponas Giferhofstadt kalbėjo apie bankus. Aš manau, kad daug kas galvoja, kad būtent šiaurės šalis uh, Um, moko um, pietinės valstybės prisimti savo atsakomybę, tačiau nieko nedarė realiai pirmininkė, Europos um, vadovų tarybos pirmininkė, Europos komisijos pirmininkė. Jūsų darbas užtikrinti, kad tas lūžis neįvyktų, kad jis būtų sustabdytas. Kiekvienas turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Ir paskutinis dalykas. Manau, kad Europos vadovų tarybos visos diskusijos yra tokios, tarsi euras neturėtų jokio pasaul, jokios pasaulinės funkcijos atlikti, tarsi TVF neturi jokių funkcijų ir taip toliau. Didysis dvidešimtukas kalba apie e, pasaulinės finansinės reformas, tačiau nėra jokių pasiūlymų, kaip kad pavyzdžiui euroobligacijos, kurias mes norime patvirtinti, įrodydami, kad euros, euras yra tarptautinė valiuta, tarptautinės svarbos valiuta. Uh, Ponas Lamberts. Pone Van Rompoj, labai gerbiu Jūs kaip žmogų, kaip tarybos pirmininkė, tačiau manęs neįtikinote. Iš tikrųjų yra daug dar darbo, kurį reikia nuveikti. Kai kalbate apie Euro plus paktą ir kalbate apie konkurencingumą, apie ką Jūs kalbate? Apie mažesnius atlyginimus, daugiau lankstumo, mažiau ap, socialinės apsaugos. Aš galiu paskaityti vieną pastraipą, tačiau nieko nekalba apie mūsų išteklių produktivumą, apie mūsų energijos produktivumą. Iš tikrųjų, nieko nepadarysi mažindamas atlyginimus. Vis, Kinija mus įveiks, kai eina kalba apie išteklių energijos vartojimo efektyvumą. Taigi, ką mes padarysime ES konkurencingumo klausimą, jeigu nieko nepadarysime dėl šių dalykų. Toliau dėl valstybės skolų. Jūs sakote, reikia mažinti išlaidas, tačiau 40 procentų valstybinio sektoriaus išlaidų yra socialinės išlaidos ir reikia nesirūpinti dėl to, o dėl pajamų jos pačios pasirūpins savimi. Toliau dėl e, įmonių e, bazės stiprinimo. Iš tikrųjų, tai yra juokas tarsi kažkoks. Tai jūs sakote, kad bet kokiu atveju e, tai turi būti pajamų šaltinis, vis tik tai jūs paliekate teisę įmonėms spręsti, ką jos nori daryti. Ir tik tai akcininkai ir bankininkai gauna visas pajamas. Toliau jūs kalbate apie testavimą nepalankia, nepalankiausiamis sąlygomis, tačiau vis tik tai kas galų gale kapitalizuos tos bankus, ar mes, ar bankininkai. Atrodo, kad nėra čia ko pergyventi. Toliau dėl Graikijos ir Airijos skolos. Jūs puikiai suprantate, kad neįmanoma vengti tų problemų sprendimų. Kuo toliau jį bus atidėliojama, tuo skausmingiau bus spręsti tas problemas ir tuo brangiau mums tai kainuos. Ačiū. Uh, Ačiū, ponas Kalanan. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kas kad, kai ES susiduria su konkrečia problema, dažnai patenka į spastus, biurokratiškų sprendimų, sudėtingų sprendimų spastus, sprendimų, kurie netitinka problemos masto. Ta pati darome dabar ir esant finansiniai kriziai. Ji yra rimta, reikalinga imtis veiksmų, tačiau dauguma, dauguma siūlomų sprendimų yra perdėm toli siekiantys ir atneš žalos per ilgesnę perspektyvą Europo, Europoje. Daugelis kalba apie tai, kad reikia užtikrinti valdys, ekonominę valdysenos, aukštesnė, aukštesnės kokybės ekonominė valdysena. Na ir teigiama, kad įmanomas sprendimas yra atsisakyti dabartinių taisyklių. Tai yra sutarties 122 straipsnis, kuris nieko met nebuvo numatytas išpirkimams, kaip kad dabar buvo panaudotas. Ir aš manau, kad kai kurios valstybės kels bylą Europos teismuose dėl to. Taip pat tai riboja valstybės narės, riboja demokratinį e, rinkėjų pasirinkimą. Pažvelgus į Airijos atvejį, Panašu, kad bandoma stabilizuoti bankų sistemą. Stabilizavimas yra reikalingas bankuose ir institucijose kitose valstybėse narėse, kurios susidurtų su tokia rizika. Na ir reikalaujama, kad kitos valstybės narės didintų įmonių apmokestinimo, įmonių pelno mokestį. Tai yra neteisinga ir nedemokratiška, ponė pirmininkė, dėkoju. Labai ačiū, toliau žodis poniai Debrun vieną minutę. Ta, a hogan agus a shróirin an chóirle agus a comisiún le chreidjúnt. Taryba ir komisija mano, kad apribojimai taikomi Airijai sumažins e, skolą, tačiau ar tokia politika yra teisinga? Tokia politika, dėl kurios buvo susitarta viršūnių susitikime su kitomis valstybėmis narėmis dėl tam tikrų apribojimų ekonomikoje atneš neigiamų padarinių žmonėms. Tam tikri apribojimai reikalingi. Na ir dabar e, tos priemonės yra primetamos Airijai, tą daro Tartutinis valiutos fondas. Tai reiškia darbo vietų praradimą ir prastesnės viešasias paslaugas. Airijos skolos našta nepakeliama. Ir jeigu nepadėsite mums nešti tos naštos, Airija šluks. Pane Cevelė, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Šio pakto tikslas yra sustiprinti ES komp konkurencingumą, bet kaip mes galėsime sukurti papildomą vertę, jeigu e, mūsų darbo rinka nuolat e, e, pažeidžia migrantai. Taip pat didelę įtaką turi ir kitos šalis. Taigi aš manau, kad reikėtų saugoti vidaus rinką. Gerbiamas pirmininkė, man atrodo, kad reikėtų saugoti ekonominės ir geografinės Europos sienas, gyventina šį paktą. Kitaip jokių būdų mes nesukursime konkurencingos Europos tarp labai stiprių, agresyvių E, konkurencingų globalių ekonomikų. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Van Heke, pusantros minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Ką rodo Libijos krizė? O būtent tai, kad Europa neturi rimtos e, geopolitinės strategijos, kuri gintų europinius interesus, tokia yra liūdna tiesa. Ir aš manau, kad tai yra tai, kas dabar vyksta Libijoje, yra pono Sarkozy vykdomos vidaus politikos pasiekmė. Iš tikrųjų yra teisinga kovoti prieš Gaddafi Tačiau e, antra vertus, galbūt tie patys asmenys visiškai neseniai dar fotografavosi su panu Gaddafi. Ir čia reikėtų atsakyti ir į dar keletą klausimų. Galbūt kai kurie sukilėliai vadovaujasi europinėmis vertybėmis, o galbūt kai kurie vis dar viduramžiškų mąstymų. Ar jie neįstums šalį į krizę? Aš tikrai norėčiau, kad Europa veiktų ryštingiau, saugant išorės sienas. Vyksta tylus karas, baiminamasi imigrantų, apie tai niekas nekalba, nors šią problemą taip pat reikėtų spręsti. Dėkuoju toliau Pane Vortman Kol, prašom. Ačiū, pirmininkė. Vadovų taryboje buvo priimti tokie sprendimai, kurie prieš vienerius metus dar buvo neįsivaizduojami. Na ir už tai aš norėčiau padėkoti ponui Van Rompoj ir ponui Baroso. Iš tikrųjų buvo žengtas labai svarbus žingsnis, tačiau mūsų dar laukia ilgas kelias, kol atkursime pasitikėjimą mūsų valiuta. Uh, kol išbrisime iš krizės, kol vėl nepradės aukti ekonomika, mūsų dar tikrai laukia ilgas kelias. Jūs kalbėjote apie ekonominį valdymą ir aš manau, kad čia reikėtų siekti ambicingesnių tikslų. Jūs apie šį valdymą galite ir ateityje diskutuoti su mumis Europos parlamentu. Reikėtų ambicingesnės ekonomikos ir valiutų politikos, kuri būtų pagrista komisijos pasiūlymais. Daugelis kolegų kalbėjo apie tai, kad reikia uh, tokio pakto, kur būtų teisinga sprendimų prieimimo procedūra, reikia griežtesnių įsipareigojimų. 2020 m. strategijoje yra išdėstyti socialinės rinkos ekonomikos principai. Dabar jie turėtų būti įgyvendinti siekiant skatinti ekonomikos saugimą. Gerbiamas pirmininkė Baroso, norėčiau pasakyti, kad norėtumėm šiuos tikslus perkelti į nacionalinės reformų programas, to tik, dėl to teiksime pasiūlymus. Jūs sakėte, kad jūs birželio 19 dieną norėtumėte pasiekti susitarimą šiuo klausimu. Jūs norite pradėti savo darbą ir mes tikimės, kad birželio 19 dieną bus pasiektas susitarimas. Labai ačiū. Toliau e, žodis ponui Derosa. Dvi minutės, prašom. Much, e, ačiū pirmininkė. Turiu užduoti atvirų klausimų Europos kvartetui, trojkai ir tarybai. Ar jūs rimtai kalbate apie eurozonos ir euro projekto iš, e, išsaugojimą? Bankų testavimas nepalankiausiamis sąlygomis paremtas pesimistiškiausių scenarijų ir visus airijoje nustebino vyriausybės sprendimai, kad nebus jokių obligacijų savininkams. Toliau uh, kalbant apie esminį vidutinės trukmės, laikos, finans, trukmės finansavimą Airijos bankams, kodėl Sarkozy ir Merkel nori galvoti apie uh, išpirkimo uh, priemonės per palūkanų normas, euro obligacijos, kodėl nepanaudojamas biudžetas. Uh, atsakymas tai yra e, trumpalaikio laikotarpio nauda dėl rinkimų. Airijos ekonomikos žlugimas bus ne vien tik tai mm, žlugimas visai Europai reikšmingas, bet ir visos Europos žlugimas. Todėl labai svarbu galvoti apie airijos skolas ir kvartetas turi rimtai imtis spręsti šios klausimus. Kvartetas turi galvoti apie tai, kaip išspręsti šios klausimus ir panaudoti visą vaizduotę. Airija tai demokratiška valstybė kaip Prancūzija, kaip Vokietija, kaip Suomija mus valdo žmonių valia. Airijos rinkėjai sutiko su labai griežtomis taukimo priemonėmis. Uh, suvaldė savo pyktį, tačiau nori sąžiningo žaidimo Europoje. Kitaip tie vėjai, pokyčių vėjai, tikrai, kurie nukreipti dabar vien tik tai prieš Airijos valdžią, gali e, išsiplėsti plačiau. Ačiū, ponas Haglundas, pusantros minutės. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau pasakyti šitą teigiamą Mes kalbame apie tarybos išvadas, bet e, pamirštame paminėti, kad e, dabar yra kuriamas ekonominis valdymas. Anksčiau kalbėjęs kolega sakė, kad likščiol dar nepavyko įvertinti makroekonominės dalies ir makroekonominės pusės ir aš manau, kad būtent tai dabar galima padaryti vadovaudamėsi šio paktu. Vis dėlto dar pastebimas ir susirūpinimas. Mes turėtumėm imtis tam tikrų politinių priemonių ir viskas turėtų būti daroma atvirai, Jeigu mes nepakeisime prieimimų sprendimo kultūros taryboje, tai aš bijau, kad toliau nepasistumėsime į priekį, bus sunku priimti teisingus sprendimus. Mūsų pasirižimas yra geras, komisijos pasiūlymai yra geri, dabar reikia rasti tik tinkamą kultūrą, kurioje galėtumėm tuos pasiūlymus įgyvendinti. Kai buvo kalbama apie stabilumo mechanizmą, Suomija laikėsi gana vangios pozicijos ir manau, kad irgi tai yra dar vienas įrodymas, kad reikia naujos sprendimų prieimimo kultūros taryboje. Labai ačiū, dabar turėtų pasisakyti ponas Hetner, tačiau aš jo salėje nematau. Tuomet suteikiu žodį ponui Šimanski. Vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Nauja finansinė sąranga ES yra grindžiama bandymu sustiprinti racionales finansavimo ir viešųjų išlaidų taisyklės. Ir taip pat bandoma apriboti valstybių narių fiskalinį suverenumą. Aš abejoju, ar Euro plus pakto valstybės galės įgyvendinti tas taisyklės bendrai, jeigu to nedarys pavieniui. Tačiau mokesčių bazės konsolidavimas yra, aišku, veiksmingas žingsnis siekiant fiskalinės sąjungos, sąjungos, kurios tikslas yra vienas - fiskalinės konkurencijos panaikinimas ES. Sarkozy įrodė savo ketinimus, buvo bandoma sustiprinti mokesčius Airijoje kovos su krize pretekstu. tekstu Tačiau tokiu būdu tik tai krizė bus išsaugoma, tikrai nebus užvelninami jos padariniai. Dėkoju. Dar yra du kalbėtojai, kurie nori pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus. Norėčiau pažymėti, kad yra jau 20 žmonių užsirašiusiųjų ir, kažin, ar visiems liks laiko iki balsavimo, bet aišku, galite paprašyti žodžio, bet kuriuo atveju. Ponas Merfis dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Baroso. Sausio 19 dieną, atsakydamas į Joe Higgins e, klausimą, jūs šioje salėje pareiškėte, kad Europa bandys paremti Airiją. Naujoji leiboristų vyriausybė kapituliavo euroobligacijų savininkų sąskaita ir panašu, kad nei taryba, nei komisija ne, neremia Airijos. Būtent darbinė klasė Airijoje remia bankus, spekul, spekuliuotojus, jų patirtą, patirtas patirtus nuostolius, mažinami atlyginimai, na ir taupimo priemonės, tie, taupimo priemonės, kurių tikslas, nepaisant didelės opozicijos, versti žmonės sumokėti už krizę. Tokia europinė doktrina yra paremiama sutarčių pakeitimais, kurių čia tikslas yra išvengti referendumo Airijoje ir kitose valstybėse. Airijai reikalaus referendumo šiuo klausimu. Dėkoju. Dank. Das Wort hat jetzt Herr Rossi für eine Minute drei. Labai ačiū toliau, ponas Rossi, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Taryba aptarė tris pagrindinės uh, sritis, tai yra Japonijos katastrofa, uh, finansinė krizė Europoje ir Šiaurės Afrikos klausimai. Visų pirma, aišku, mes turime paremti žmonės, kurie kenčia čia vietoje. Mes turime pažvelgti į priekybos sutartis, ar jos tikrai atitinka mūsų poreikius, mūsų verslo poreikius. Manau, kad utopiška yra galvoti, kad mm, gali kad gali išvengti e, gelbimo priemonių paketo. Mums reikia, aišku, padėti, mums reikia stabilumo paketo e, eurozonoje, tačiau mums reikia tokių įstatymų, kurie propaguotų priekybą um, su kitomis šalimis pagrysto, kad, tai būtų, kad tos priekybos uh, sutartys būtų pagrystos abipusiškumu, nes kai dabar žiūrime, uh, visi veiksmai yra priimami individualiai ir um, dabar, pavyzdžiui, ES tarsi pamiršusi visiškai yra Italija, kad aš nieko nedaro, o e, e, Italija, plū, į Italiją plūsa migrantai. Ponas Martin, ačiū pirmininkė. Susirūpinę europiečiai vis labiau bijo. Yra dvi temos, kurios yra itin aktualios. Visų pirma, tai yra tai, kad ir toliau nepakankamai veiksmingai sprendžiama ekonominė ir finansų krizė. Tiek taryba, tiek ir komisija. Velkasi kažkur iš paskos. Pažvelkime realybei į akis. Reikia spręsti įsiskolinimo klausimus Graikijoje, taip pat ir Portugalijoje. Kuo vėliau imsime spręsti šiuo klausimus, tuo didesnės pasiekmes tai turės ne vien tik finansinė prasme, bet ir pasitikėjimo europinių projektų prasme. Kas toliau vyksta Graikijoje? Tai sukelia daug įvairių emo emocijų, mes siunčiame ten uh, mes stebime, kas, kas vyksta Graikijoje, bet aš manau, kad neįsimame reikalingų priemonių ir žingsnių. Norėčiau tarti keletą žodžių ir apie e, brandolinės jėgainės. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis pasiteisins tik tada, jeigu toks testavimas iš tikrųjų vyks pagal griežčiausius kriterijus, o ne, pe, ne pagal kažkokias gairias. Iš tikrųjų turėtų būti pakviesti geriausi ekspertai ir testavimo proceso rezultatai turėtų būti skelbiami viešai. Labai ačiū. Toliau ponas Mauro, dvi minutės. Grazie, signor Presidente della Commissione. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos pirmininkė, tarybos pirmininkė. Mano vertinimu, politikoje kartais labai sudėtinga suderinti idealią situaciją su savo interesais. Aš manau, kad Europos institucijos turi atstovauti mūsų idealams, na, o mūsų vyriausybės dėl įvairių priežasčių turi atstovauti mūsų interesams. Ir reikalinga tuos dalykus suderinti. Na, aš manau, kad tie, kurie siekia idealų, nežaidžia žaidimo tinkamai. Baronienė Ashton čia, kai parlamentas teigė, kad komisija turi pasiūlyti ir pripažinti laikinąją vyriausybę Libijoje, ji pasakė, kad tai nėra jos kompetencijos sritis, o vakar ponia Malstrim priešingai pasisakė. Na, o kalbant apie krizę susijusią su mig, mig, migracijos rautais Europoje. Ji pasakė, kad to nieko negalima padaryti, nes taryboje nėra daugumos. Taigi, ką darys tie, kurie laikosi idealų, ar jie sugebės tame žaidime išsilaikyti. Atėjo istorinis momentas, kuomet reikia suvokti, kokia didelė atsakomybė mums tenka ir kur yra tie žaidėjai, kurie galėtų atakuoti, kurie galėtų pulti. Tai turite būti jūs, ponė Van Rompojau. Jūs esate tas žmogus, kuris neturite pasiduoti nacionaliniams interesams. Jūs turite tas žmogus, kuris turite spirti įvartį tų, kurie kovoja pasiremdami savo idealais. Jūs turite įmušti tą įvartį ir tą įgyvendinti mūsų svajonę. Ačiū, panas Gualtieri. Be jokių abejonių stabilumo mechanizmo sukūrimas yra labai rimtas rezultatas ir iš esmės vertinant yra politinis ryštas ginti bendrą valiutą, kas bebūtų. Gali būti gal kažkokių abejonių dėl paties metodo, dėl tarp vyriausybinio metodo, tačiau galų gale parlamentas paremė šį požiūrį. Uh, ir turi būti užtikrintas stiprus ryšys tarp ESM ir ES institucijų. Tarybos išvadose kalbama apie atitinkamas procedūras kaip šis stabilumo mechanizmas turėtų veikti. Dabar komisija turėtų pateikti tinkamą pasiūlymą. Tačiau sudėtinga būtų pasakyti, kad šis rezultatas galbūt ir pozityvus bus pakankamas, vien tik tai reikia galvoti apie apie tai, kad e, sprendžiami tik tai, gydomi tik simptomai, tačiau ne lygos priežastis. Reikia galvoti apie krizės priežastis ir negali galvoti, kad lyga išgydysi vien tik tai mažindamas deficitus ir refinansuodamas bankus. Kita ranka, tai būtų tik iliuzija, tai gali dar labiau sustiprinti krizę ir tada ESM sukūrimo darbas bus neįmanomas. Jeigu norite išgydyti lygą, o ne vien jos simptomus gydyti, turite žiūrėti daug giliau, turite galvoti apie ES konkurencingumo esmę, būtent apie kokį konkurencingumą mes čia kalbame atsigavimas vien tik tai galvojant apie eksportą nėra pakankamas dalykas, kadangi neužtikrinsime pusiausvėros. Jeigu norime e, didesnio konkurencingumo, galvojant apie išorės santykius, turime taip pat galvoti apie mūsų vidinę kokybę. Turime spręsti taip pat bankų klausimą ir ekonomikos finansavimo klausimą, kad galėtume užtikrinti ilgalaikės investicijas į ekonomiką. Turime galvoti apie euro, euro obligacijas, apie finansinių sandorių apmokestinimą ir taip toliau turime galvoti apie finan, tinkamas investicijas iš, į infrastruktūrą šviesos sektoriaus. Turime galvoti apie išteklius, o ne išlaidas. Pone Baus. Ponai pirmininkai, mėly kolegos, Europlus paktas gali būti naudingas, tačiau jis neturi būti naudojamas kaip bandymas už, uždangstyti teisėkuros paketo silpnasias puses. Vieninga rinka yra reikalinga kaip konkurencijos garantas. Tai yra sveikintina eurozonoje, tačiau vieningos rinkos iniciatyvos turi būti numatytos sutartyse, kurias priima visos 27 valstybės narės. Stabilumo mechanizmui, man atrodo, trūksta lankstumo ir kažin ar jis užtikrins e, atitinkamą rizikos procentą. Gelbėjimo mechanizmai nėra skirti pinigams generuoti. Ypatingai jeigu norime užtikrinti atitinkamą stabilumą ir kai kurie valstybių narių bankai dabar yra finansuojami mokesčių, airių mokesčių mokėtų pinigais. Bankų krizės neišspręsime, jeigu nebusime pakankamai ryštingi. Netgi Vokietija neatkūrė bankų kapitalo ir negelbėjo neteisingo, negero turto. Taigi tikimės, kad visi kiti ES ir pasaulyje leis tyliai e, atkurti kapitalą. Taigi, ponai pirmininkai, reikalinga vizija, nusi, nusi, tam tikras nusižeminimas. Rizikos priemokos negali būti laikomos garantijomis. Siauras mąstymas neišgelbės euro ir rinkos puikiai tai supranta. Labai ačiū. Toliau ponas Vandeilin. Ponas Hepner, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Be abejo, netokia yra politikos užduotis, kaip kad bankų gelbėjimas piliečių lėšomis. Politikos tikslas yra sukurti tokias teisinės prielaidas, kad niekada tokia situacija nesusiklostytų. bet to nebuvo daroma dešimtmečius ir štai dabar turime pasiekmes. Tačiau panašu, kad dabar jūs vėl ketinate imtis neteisingų priemonių, neteisingų pagrindų. Aš manau, kad reikėtų bendrijos metodo. Top-down metodas taip pat turėtų būti aptartas jis turėtų, jo vykdymas turėtų būti kontroliuojamas. Jūs imatės neteisingų instrumentų. Jūs naudojate piliečių lėšas ir norite padėti tiems, kurie spekuliuoja bankų produktais, finansiniais produktais. Vis dėlto tokie žmonės ilgą laiką turėjo pelno iš šios situacijos ir jūs tokiu pagrindu sukūrėte neteisingą situaciją Europoje. Nukenčia e, biudžetai, tačiau nenukenčia privačių asmenų turtas. Jūs nesprendžiate problemos iš esmės, jūs tiesiog bandote išgydyti simptomus. Labai ačiū toliau, panas Vandalin. Vieną minutę. Labai ačiū. Ilgus metus buvo manoma, kad skolos nekelia problemų, nes e, jas kompensuos ekonomikos augimas. Daugelis tiesiog viršijo savo galimybės. Na, bet galų gale kortų namelis sugriuvo. Tačiau kas daroma dabar? Su skolomis kovojama imantis prisimant naujų skolų. Tai daroma Portugalijoje, Graikijoje, Airijoje. Iš šių šalių mes galime tikėtis, kad uh, jos kažkaip išbris iš krizės, tačiau ar kažin ar tai pavyks įmantis tokių priemonių. Šios šalis sparčiai žengia bankroto link. Galbūt tos šalis turėtų grįžti prie ankstesnių valiutų, nuraši, reikėtų nurašyti dalį skolų, galbūt taip galima bus išsigelbėti. Toliau, pane Figuredo, prašom. Ačiū, pirmininkė. ir baisu, bet ir daug kas paaiškėja, kai klausaisi e, tarybos pirmininko ir komisijos pirmininko, kurie ignoruoja socialinę krizę e, daugelį valstybių narių. O kaip su tai šimtais milijonų žmonių, kurie kenčia skurdą, kur atsakymas jiems? Uh, 20 milijonų, o gauna menkus atlyginimus, dirba laikinus darbus, tačiau irgi turi prisidėti prie milžiniško finansinių grupių pelno. Tai o kur atsakymas 25 milijonam bedarbių, kurių dauguma jaunimas ar moteris, kurie neturi e, jokios padorios ateities perspektyvų, e, kur atsakymas jiems? Vėlgi gražus tarybos atsakymas, kad ginami finansinių grupių interesai daugiau galios koncentravimo keliose rankose. Ir visa tai daroma krizės vardu. Daugiau išnaudojimo, mažiau teisių. Tokios šalis kaip Portugalė tik dar daugiau kenties. Ačiū. Panas Baftin. Ačiū pirmininkė. Nacionalinių biudžetų darbo tvekė centralizavimas, galvojama, kad tai yra svarbiausia, ypač daugiamečiai konsolidavimo planai, sprendžiant deficitus su nustatytais pajamų rodikliais ir visos e, atitinkamos sankcijos. Junktinės karalystės e, biudžetas yra e, struktūrinis ir deficitas turi būti sprendžiamas vietoje, o Graikijos Šiaurės Airijos um, klausimai turi būti sprendžiami ten. Greičiausiai reikės dar papildomos pagalbos. Turi būti e, sprendžiamas protekcionistinės priemonės, kurios trukdo augimui kas stabdys piliečių migraciją į stipresnės e, ekonomikos valstybės. Taryba siūlo e, mažinti reguliavimo administracinę naštą, tačiau kaip visos tos direktyvos, pažiūrėjau, dėl darbo laiko, dėl motinysės atostogų ir taip toliau, kurios tik sukuria papildomą naštą. Tai tų reguliavimo priemonių, apie kurias kalbame. Ponas Melts ir vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Taryboje buvo svarstomos trys svarbiausios temos, tačiau panašu, kad buvo neatsižvelgta į realybę. Buvo kalbėta apie gelbėjimo priemonės 700 milijonų, bet vis dėlto, kalbant apie stabilumo mechanizmą, tai kažin ar rizika sumažėjo dėl Gaddafi režimo. Aš esu labai susirūpinęs dėl to, kad uh, Sukilėlių vadas e, ne vienerius metus e, turėjo ryšių su CŽV. Man atrodo, kad jūs tiesiog nematote realybės. Ta pati galiu pasakyti ir apie tai, kad e, vertinant užterštumą radioaktyviomis medžiagomis vis dar naudojamas 20 metų senumo reglamentas. Ačiū. Ehm, Lamasur. E, gerbiamas Europos vadovo tarybos pirmininkė, Europos komisijos pirmininkė dėl monetarnės politikos tarybos išvados įspūdingos. Bravo. Tačiau suprantant, kad tai kels problemų dėl sprendimų, tokių primtų sprendimų politi prieimimo politinių lygmenių turime pasakyti, kad tos problemos bus visų pirma valstybėse narėse, kalbant apie Europą plus paktą visų pirma, kad tai yra tarp vyriausybinis metodas buvo pritaikytas ir aišku, kad čia valstybių narių yra iniciatyva, kol kas viskas lygiai ir gerai, tačiau politika vykdoma taip pat jau daug metų ir jau dabar Vokietijos kanclerė toliau deri, galvoja apie sprendimus dėl Dublino ir galbūt reikėtų vis tik tai galvoti ne apie tarp vyriausybinį metodą, bet apie mm, europinį metodą, ne bendrijos metoną, metodą. Ponas Van Rompoj turėtų būti pasveikintas, aišku, toliau dėl visuomenės nuomonės, ar ji sutiks su tais primtais sprendimais. Ir opozicinės jėgos ar e, valdančios jėgos, kodėl jos turėtų sutikti su tuo, kas vyksta, žiūrėkime, e, Airijoje ar Graikijoje. Vienintelis būdas užtikrinti, kad šios rekomendacijos būtų vertinamos kaip politiškai legitimios, yra įtraukti parlamentus nuo pat pradžių viso proceso ir būtina, tai būtina padaryti Europos semestro metu. Uh, turi būti, buvo paminėta, kad derinama viskas, kalbi, kalbam, konsultuojamasi su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, regiono komitetu, tačiau reikia galvoti apie daug plačiau Europ, e, Europos demokratiją iškilo e, problemą. Ponas Bulman, dvi minutės. Ačiū pirmininkė taryba ir komisija e, siūlo konsoliduoti viešai biudžetą Europoje ir jos yra teisios Vis dėlto pažiūrėkime, kaip dabar e, viskas vyksta. Panašu, kad e, nukenčia nekaltieji. Uždaromos mokyklos, atleidžiami tyrėjai, mažinamos investicijos. Ir ponas Van Rompoy ir ponas Baros, atsakykite, ar jūs iš tikrųjų to siekiate. Jūs pasakysite, ne, iš tikrųjų reikėtų mažinti išlaidas kažkur kitur. Tad tuomet aš pasiteiraučiau, ogi kur? kur reikėtų mažinti išlaidas. Kai jūs pateikėte mums pasiūlymus dėl ekonominio valdymo, tose pasiūlymuose nėra jokio skirtumo, ar šalis perka karo laivą, ar tanką, ar žengia ateities keliu, investuoja į modernę e, aprūpinimo energiją sistemą, ar šalis investuoja į vaikų švietimą ir mokymą. Tekstai yra visiškai abstraktus, nedaromas joks skirtumas tarp to, kur valstybė investuojama. Tekstus reikia patobulinti, nes antraip negalėsime protingai valdyti Europos. Na ir dar vienas svarbus klausimas, iš kur gausime pajamų tam, kad kartu galėtumėm išbristi iš krizės. Mes, ponė Baroso, laukiame jūsų pasiūlymo dėl finansinių transakcijų apmokestinimo. Europos parlamentas tikrai laukia tokio pasiūlymo. Suteikite šansą Europai ir nešvaistykime veltui laiko. Labai ačiū. Toliau ponas Klins, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė jei jūsų klausantis susidaro toks įspūdis, kad euras yra saugus, kad yra euro plus paketas, yra stabilumo mechanizmas ir taip toliau. Bet kažkaip tai viskas skamba neįtikin, neįtikėtinai. Kai kurios valstybės narės, euro narės yra labai įsiskolinusios ir kažkaip reikės tai padengti. Jau dabar galima numatyti, kad kai kurios valstybės narės net ir labai norėdamos neįgyvendins e, augimo ir stabilumo pakto reikalavimų. Netgi nemanoma apie kokios nors šalies bankroto galimybę. Jūs kalbate apie griežtesnius reikalavimus, bet aš nemanau, kad jie pasiteisins praktikoje. Dėl Europakto jis yra pernelyg abstraktus, kad būtų galima imtis esminio ekonomikos reformų. Kol mes nepašalinsime priežasčių, tai suksimės tarsi užburtame rate. Tie piliečiai, kurie turi už viską mokėti, jaučiasi vis labiau nusivylę Europą. Labai ačiū toliau, ponas Epin. Vieną minutę. Uh, Pone pirmininkė, aš turiu asmeninį klausimą ponui Van Rompojui. Karas Libijoje vyksta ir mes matėme, kad Libijos vadovas su Europos tam tikrais lyderiais puikiai bičiuliavosi. Aš pats mačiau e, nuotrauką su jumis, ponia Van Rompoj, pono Gaddafio su jumis, ponia Van Rompoj. Taigi reikia kažkokios nuseklesnės politikos. Matome, kad yra žudomi žmonės, o Europos vadovai su tuo žmogžudžiu fotografuojasi. Ką Jūs apie tai manote, ponia Van Rompoj? Visai neseniai Jūs buvote valstybės, e, va, vyriausybės vadovas ir fotografavote su ponu Gaddafiu. Aš manau, kad Europa turi susitelti ties kova už laisvę. Ponas Baroso beje irgi labai draugiškai bendravo uh, su tuo valstybės vadovu. Taigi matome daug veidmainystės. Ačiū, ponas Hokmarkas. Pone pirmininkė, abejojame, ar krizė baigėsi ir dabar reikia spręsti esminės problemas, problemas, dėl kurių krizė kilo. Tai yra didžiuliai deficitai ir prasti viešieji finansai. Dėl to stabilumo augimo pakto reforma yra labai reikšminga ne tik siekiant tikslų, bet ir užtikrinant patikimumą Europos ekonomikai. Taip pat reikia išspręsti ir kitas problemas - trūksta konkurencingumo ir ekonominio augimo. Tai yra pagrindinis uždavinys, kovojant su skurdu, kuriant darbo vietas, taip pat turime užtikrinti ir ekonominį klėstėjimą. Valstybės narės turi prisimti čia labai svarbų uždavinį - pertvarkyti biudžetus ir teikti prioritetą socialiniam saugumui ir investuoti į augimą tuo pat metu, mažinant deficitą. Taip pat reformuoti rinkas, darbo rinką bei sukurti daugiau galimybių smulkioms vidutinėms įmonėms. Ta turi daryti valstybės narės ir gal dar daugiau. Bet taip pat pabrėžkime ir tai, ką turi daryti ES Turime būti pasirengę restruktūrizuoti ES biudžetą, to reikalaujame ir iš valstybių narių. Saugumui turime suteikti prioritetą, taip pat prioritetą turime teikti augimui, investicijoms į mokslą, taip pat reformuoti Europos rinką. 70 procentų rinkos sudaro paslaugų sektorius, o paslaugų direktyva yra labai ribota. Europos ekonomikos ateitis priklauso nuo žinių ekonomikos ir paslaugų sektoriaus. Ir komisija reikala, reikalavome, kad komisija teiktų pasiūlymus, kurie būtų taikomi vidaus rinkai ir visai žinių ekonomikai. Tik tokiu būdu galėsime paversti Europą lyderę žinių ekonomikos prasme. Dėkoju, ponia Beres, dvi minutės. Merci, Ačiū pirmininkė, gerbėmi pirmininkai po šios krizės, e, galvojant apie tarptautinį konkursą, tarptautinę konkurenciją, kokį geriausią ginklą jūs apibrėžite. Tai yra ES strategija 2020 metams, kaip jūs sakote. Gal, galvojant apie ekonominę valdyseną, aš matau tam tikrą labai aiškia prieštara. Žiūrėkime į stabilumo paktą, ekonominę valdyseną. Jūs uh, vadovaujatės nuo, nuo perinate nuo koordinavimo prie priežos strategijos. Čia galvojama apie konsens, Vašingtono konsensusą ir uh, galvojama sukurti atitinkamą Briuselio konsensusą. Tačiau galvojant apie strategiją, jūs mažinate atlyginimus, ilginate pensinį amžius, amžių. Tačiau galvojant apie strateginės reformas, visų pirma, reikia galvoti apie viešo sektoriaus uh, investicijas į švietimą. Lis Lisabono strategija privedė prie to, kad valstybės narės per pusų mažino savo išlaidas į, e, į švietimus. Ar tai jūs leidote padaryti? Taigi aš galvoju, kad jeigu galvojam apie strategiją 2020 metams, jeigu jūs įvertinate valstybių e, išlaidas, vienintelis, vienintelis rytis, kur jūs kažkaip kitaip žiūrite e, į tas išlaidas, tai yra tai, ką valstybės narės daro dėl pensijų pensijų reformas, tačiau jūs visiškai nieko negalvojate apie švietimo sektoriaus reformas kai žiūriu į Airijos situaciją, šiandien vienas dalykas mane šokiruoja. Jūs nusprendžiate gelbėti bankus. Tačiau, kas darosi Airijoje, tai tikrai nėra tokia ES, kokios mes norėtume. Mes norime gelbėti žmonės, o ne bankus. Dėl bankų jūs išradote testavimą nepalankiausiamis sąlygomis, tačiau kiekvienas iki, kai tik tai kažkoks sunkumas iškyla, mes dabar taikysime testavimą nepalankiausiamis sąlygomis brandoliniam sektoriui, bankams, tačiau koks rezultatas? Gal reikėtų rytoj testavimo nepalankiausiamis sąlygomis komisijai? Aš norėčiau tokios komisijos, kuri imtųsi iniciatyvos ir kuri dirbtų ten, kur to reikia. Nes kai žiūri dabar Europos centrinio banko nuomonę šiandien, atrodo, kad jis rūpinasi labiau tuo, kas nėra jo mandatas, labiau žiūri į atlyginimus, tačiau negalvoja apie Europos bankų sektoriaus efektyvumą. Tai yra to, kad jis vykdytų tą viešąją paslaugą, kurios mums reikia jūs e, nežiūrite į tai, ko mes reikalaujame dėl finansinių e, sandorio apmokesnimo, dėl euro obligacijų. Labai norėtumėm, kad e, tikrai sėkmingai gyvenytume tą strategiją, kurią jūs patys ir sukūrėte. Pane Ek. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu švediškai. Ministerrådet har också vid sitt senaste sammanträde behandlat frågan Paskutinės tarybos metu buvo kalbėta ir apie brandolinių jėgainių saugumą bei Europos reaktorius. Tai yra tokia tema, dėl kurios šiuo metu vyksta diskusijos parlamente. Na, o ketvirtadienį vyks balsavimas dėl atitinkamos rezoliucijos. Kaip ES pilietė, aš tikiuosi, kad testavimas nepalankiomis sąlygomis taps neatskiriama brandolinės politikos dalimi. To reikėjo, tokio sprendimą reikėjo priimti jau prieš keletą dešimtmečių, tačiau to nebuvo padaryta. Tarybos išvadų tekstas šioje srityje yra pernelyg silpnas, nepakankai vertinti geografinės sąlygas, reikia įvertinti daugelį kitų sąlygų. Taip pat reikėtų užtikrinti visapusišką skaidrumą. Vyriausybės turėtų taip pat kontroliuoti nacionalinės institucijas, testavimą turėtų vykdyti nepriklausomi ekspertai, rezultatai turėtų būti skelbiami viešai, su jais turėtų susipažinti ir Europos komisija. Reikia iš naujo dėrėtis dėl, ir dėl institucinių struktūrų, jos yra tokios pat senos kaip ir Europa. Viską reikia atnaujinti, reikia saugumo normų sistemos viduje. Ministrų taryba turėtų pateikti pasiūlymų dėl energijos vartojimo veiksmingumo bei alternatyvių energijos šaltinių. Ačiū. Jūs viršite kalbėjimo laiką. Pone Ford. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbiausia tarybos išvada nebuvo patraukli žiniasklaidai. Vieninga rinka turi suvaidinti svarbiausią vaidmenį siekiant augimo. Bet ar tik tai kalbama yra apie tai? Dėl ekonominės valdysenos panašu, kad kolegos nori sumenkinti stabilumo paktą. Kalbant apie paramą verslui, irgi rezultatai nekur kas geresni. Parlamentarai panašu pasirašo kampanijas palankęs dviratininkams ar arklių augintojams, bet kai kalba eina apie smulkų verslą, tik trečdalis dėja pasirašo tokias rezoliucijas ir tik tai viena, vienas leiboristas iš Junktinės karalystės pasirašė. Komisija e, pažadėjo išlaisvinti rizikos kapitalą galima tiesiog pasišaipyti iš to, nes pastarosius vienerius metus tiesiog buvo bandoma priimti atitinkamus teisės aktus vieningai rinkai. Valstybės nasės, narės pasirašė laišką, bendrą raštą, siekiant e, paremti verslą, inovacijas. Kalbam apie tai, kad reikia rinktis augimą ir aš tikrai renkuosi augimą. Majoro Echa, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Europos vadovų taryba patvirtino visą eilę priemonių dėl valdysenos, fiskalinio konsolidavimo, konkurencingumo. Visi sprendimai nukreipti gerą linkmę. Ir tie 16 išvadų punktų paremti gerų pirmininko Baroso ir pirmininko Van Rompoj darbu. Noriu pasveikinti juos abu labai vertinu ir manau daugelis iš mūsų labai vertiname tai, ką jūs atliekate jūsų institucijose. Pergyvename ekonominę krizę, bet taip pat ir politinio pasitikėjimo krizę ES. Ir čia reikia galvoti ne vien tik tai apie konkretų techninį turinį, kažkokius tai aspektus. Reikia nepamiršti, kad be abejo vyksta ir nacionaliniai regionų rinkimai ir jį, ir jie atspindi, o, kokią nervingą nuotaiką atvyro Europoje, kiek yra ekstremistiškų tendencijų, kiek yra nacionalizmo. Taigi reikia galvoti ne vien tik tai apie krizę, bet taip pat ir apie politinės, socialinės pasiekmes. Ir reikėtų galvoti ne vien tik tai apie šiaurės pietų krizę ar šiaurės pietų lūžį. Reikia galvoti apie naują erą. Ir nauja era yra yra nulemta visos eilės krizių, su kuriamis susidūrėme. Taigi esame naujoje eroje gyvename naujais laikais, taigi mums reikia ir naujų institucinių metodų, požiūrio. Jeigu norime kažką tai keisti, turime visų pirma patys pasikeisti. Tai turi būti atsparos taškas. Ir Europos parlamentas taip pat turi galvoti, kaip jis turi pasikeisti tam, kad prisitaikytų prie naujos eros, prie naujų reikalavimų. Taryba, komisija taip pat turi tą patį padaryti, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Aš tikiuosi, kad mes žengėme reikiamų kelių. Minuten. Pana Sančias Pesedo, dvi minutės. Pone pirmininkė, tarybos komisijos pirmininkai, mėly kolegos. Tai yra pirmoji eurozonos krizė. Kai mūsų ištiko krizė, suvokėme, kad ES nesugeba su ją susitvarkyti. Buvo iš anksto iš, užprogramuotų klaidų trūko išvalgos, bando, buvo bandoma išpirkti ekonomikas, trūko priemonių, kaip būtų galima užtikrinti didesnį konkurencingumą, buvo kitų ekonominių problemų, dideli skirtumai eurozonoje. Ir taip pat e, pamatėme, kaip buvo bandoma Europai užtikrinti vieningą balsą užsienio saugumo politikoje, tačiau tam to nematėme panaš, tokių panašių veiksmų nematėme ekonomikos politikoje, taigi turime parodyti ekonominę lyderystę pasaulio mastu. Tarp vyriausybinis ekonominis ramstis nėra tinkamai subalansuotas. Reikalinga daugiau integracijos. Dėl to taryba 24-25 dieno, kovo dienomis ėmėsi tinkamų žingsnių, tai buvo labai svarbus žingsniai į priekį, buvo įgyvendintas europinis semestras, nuolatinės stabilumo mechanizmas irgi buvo įtvirtintas ir, aišku, reikės atitinkamo teisėkuros paketo. Visa tai yra žingsniai teisinga linkme. Tai yra pažanga, tačiau daug ką dar reiks nuveikti, nes krizė vis dar siautėja. 23 milijonai žmonių neturi darbo susikaupė juodi debesys ir dėl to mums reikalinga gelbėti ES piliečius. Taupimo politika irgi yra ribota. Mums reikalinga puoselėti augimą, užtikrinti užimtumą, investicijų pagrindų, reikia peržiūrėti ekonominį modelį ir įgyvendinti strategiją 2020. Fiskalinis finansinis stabilumas reikalingas Europoje, taip pat reikalinga spręsti valstybių skolos problemas. Reikalinga didinti ekonominį našumą ir pirmininkė prašo kalbėtoje baigti kalbėti. Ačiū, ponas Treičiakas. Vieną minutę. To, co se stalo na jednání. Pone pirmininkė. A 25. Pone tarybos pirmininkė, tai, e, kas buvo nutarta Europos vadovų taryboje. Taigi, čia buvo kalbėta apie fiskalinę sąjungą, sukūrimą apie bandymą ją e, įsileisti pro užpakalinės duris. Iš tikrųjų, čia susidurėme su nežinojimo, nesupratimo apie finansus atveju, taip pat nesuvokimo, kas yra biudžeto deficitas. Uh, Šis paktas buvo priimtas tam, kad būtų užkirtos visos galimybės vengti to pakto taikymo. Matome, kas vyksta, kokios ekonominės politikos vyk, vy, laikosi valstybės narės, ko, kaip kyla infliacija. Ar tas paktas kažką pakeis? Aš nepritariu. Minkė nutraukė. Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho, Sr. Presidente da Comissão. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė. Komisarė, visų pirma, aš be abejo noriu pasveikinti Jūs su 24-25 e, kovo dienomis įvykusios tarybos rezultatais, ypač dėl to, kad buvo patvirtintas Europos semestras ir taip pat dėl sunkes, dėl to, kad buvo priimtas sunkesnis sprendimas, tai yra buvo užtikrintas stabilumo mechanizmo institucijos atsiradimas. Ir žinoma, tai tas sprendimas buvo priimtas Euro plus vadovo susitikime. Gaila tik, kad šis procesas nebuvo <clears throat> užbaigtas iki galo kovo 20-25 dienomis. Jeigu būtų nus, buvęs nusiustas toks signalas, tos, to susitikimo metu ir būtų patvirtintas visapusiškas reformų paketas, e, mes per kitus tris mėnesius galėtume gyvendinti. Mes, būtume, mes tokiu būdu galėtumėme e, pasipriešinti krizį. Aš kalbu taip pat ir savo valstybės Portugalijos vardu. Portugalijos e, PSD partija, kuri yra Europos liaudės partijos. E, broliška šeimoje, yra pasirengusi e, siekti įgyveninti visas priemonės eurointegracijos rytyje. Gali iškirti trumpalaikio finansavimo sunkumų. Tačiau kitaip nei dabartinė socialistų vyriausybė, mūsų partija yra pasirengusi teikti visapusiškas garantijas, reikalingas garantijas Europai, nes tai yra būtina krizės akivaizdoje. Noriu tai labai aiškiai pasakyti. Nenoriu mm, vidaus, mano šalies vidaus politikos perkelti į Europos parlamentą, bet noriu labai aiškiai pasakyti, kad mano partija yra pasiryžusi įgyvendinti griežtą darbo tvarkę, kurią teks įgyvendinti po rinkimų birželio mėnesį Portugalijoje. Pone Hercog žodis, dvi minutės. Pone pirmininkė, šis naujasis susitarimas rodo pirmininkaujančios Vengrijos sėkmę, tai konservatorių sėkmė. Sėkmė priklausys nuo mūsų vienovės, ar mums pasiteks susitarti. Labai liūdna, kad e, kelios valstybės su konservatorių vyriausybėmis nedalyvauja šiame pakte Europlius. Mes e, pirmininkaujantį Vengriją teikiame įvairius pasiūlymus ir norime, kad jų laikytųsi visi. Turime savo darbą grįsti žiniomis ir naujovėmis, o ne keisti apmokestinimo taisyklės. Mes esame skurdi šalis ir gal galėtumėte paaiškinti, kodėl taryba nesprendė um, mokesčių rojaus valstybių klausimo. Šis klausimas tiesiogiai liečia ir mūsų piliečius. Mes tikimės didesnės pažangos iš tarybos ir komisijos. Dėl įvykių Japonijoje. 12 tūkstančių žmonių žuvo, daug tūkstančių žmonių dingo, milijonai žmonių neteko darbo. ES visada kalba apie stabilumą kaip e, savo vertybę. Dabar turėtume padėti Japonijai. Susviravo energetikos rinkos, keičiasi ekonomikos e, aplinka. Mm ilgametėje perspektyvoje. Turime sukurti naujus standartus, kurie užtikrintų brandolinį saugumą. Turime padidinti investicijas tyrimų e, srityje. Turime gerinti energetikos e, politiką. Turime skatinti šaltinių įvairinimą. Tai yra tikslai, kurie atspindėti ir Europos strategijoje 2020. Komisija turi laikytis ten numatytų įsipareigojimų gojimų. Dabar ponas Karas, tačiau salėje jo nematau. Tada poniai Podimatai žodis dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau Nenorėčiau nuvertinti vadovų tarybos išvadų rezultatų, tačiau vis dėlto mes nesugebame pasiekti pažangos. Šiandien neturėtume lyginti situacijos su praeities situacijomis, neturėtume kalbėti vien apie euro stabilumą. Turime e, paklausti savęs, kaip mums sekasi susidoroti su krize. Turime atsakyti, kad e, mes neefektyviai e, sprendžiame krizės iššūkius, didėja paskolų kainos, Portugalija atsidūrė sudėtingoje situacijoje, mes nesugebėme veiksmingai spręsti problemų. Mūsų piliečiai dabar jau nebegalvoja, kad Europa yra e, problemų sprendimas, galvoja, kad Europa yra problemų ištakos. E, daugelis frakcijų pritarė rezoliucijai, kurioje mes reikalaujame atsako didesniam ES įsiskolinimui. Mes e, manome, kad reikėtų dar kartą patikrinti euro obligacijų išdavimo sistemą. Rinkos e, dar nesureagavo į šiuos pokyčius, šios naujus teisės aktų pasiūlymus, tačiau uh, Aš e, manau, kad e, šalims atsidūrusiams ekonominiuose sunkumuose panašios finansinės nuostatos kelia naujas grėsmės, kad pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse net nenustatytos bankroto procedūros. Jeigu norime, kad e, būtų vienodai pasidalinta finansinė našta, privalome ieškoti ir alternatyvų, kad galėtume finansuoti numatytą stabilumo mechanizmą. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Барозо, уважаеми господин Рампой. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Baroso, ponė Rumpojau. Krizė, kurią dabar išgyvename, dar kartą įrodo, kad Europai reikia uh, viziją turinčių politikų, bei taip pat viziją matančių piliečių. Deja, mes praradome daug laiko, nieko nedarėme augimo laikotarpiu. Vieninga valiuta iš tikrųjų yra sėkmės projektas. Tačiau atrodo, tai, jeigu tai ir toliau bus pastatų be stogo, gražių pastatų be stogo, tai sugrius ir dabar lyja, nes stogo nėra ant visų mūsų pasiekimų. E, tarybos išvados ir e, finansinis paktas eina tinkama kryptimi, nes politika bus geriau koordinuojama ir bus surastas geras atsakas į problemas. Kaip ir kitos valstybės, Bulgarija nori prisijungti prie šio pakto ir dalyvauti sprendimų prieimimo procese ir užtikrinti, kad e-, Europa Europos sprendimų prieimimo galia būtų didesnė. Aš esu įsitikinęs, kad politikoje turime remtis bendruomeniniu, o ne tarp vyriausybiniu darbo metodu. Uh, ir girdžiu apie naują tarp vyriausybinę konferenciją, o galbūt reiktų sušaukti naują konventą ir apsvarstyti politinės valdysenos ir ekonominių, e, e ekonominės ryties klausimus. Libijos ir kitų valstybių klausimų turime priimti sprendimus raginti tas valstybės siekti demokratinio vystimosi. Man atrodo, to tikisi visi piliečiai iš mūsų, ką dar galėtumėme nuveikti mūsų kaimynų labui. Ar gal, galėtume pasidalinti savo patirtimi, taip pat siūlyti partnerystės, partnerysčių galimybės Viduržėme jūros regione. Pone Van Rompojau, pone Baroso, Europai reikia galimybės ir, ir pajėgų, kurios galėtų sparčiai reaguoti tokiais atvejais. Taip pat reikia didesnės integracijos saugumo srityje. Ponas dar dviems minutėms. Merci. Ačiū. Pone Van Rompojau, be abejo, yra aiškių, iš, aiškių teiginių jūsų išvadose, kurioms niekas nedrįstų prieštarauti. Bet niekas niekas ne, ne, nesiginčia, kad reikia viską daryti protingai ir protingai taupyti. Tačiau vienintelė priemonė pasiekti visų šių tikslų negali būti atlyginimų mažinimas. Mes turime nepamiršti siekių mokslinių tyrimų srityje, taip pat to, kad mes norime sukurti Europoje kompetencijų centrą. Ir tai atrodo, kad mums teks e, rinktis iš kelių galimybių e, siekti konkurencingumo kiekvienai valstybei nariai. Taip pat svarstyti, ar e, Ir taip pat kiekviena valstybė e, privalės įnešti savo indėlį į biudžetą arba rinktis kitokį sprendimą, rodyti solidarumą, siekti dialogo su profsąjungo atstovais, taip pat e, indeksuoti atlyginimus ir išlaikyti jų lygį. Ar bus užtikrintas solidarumas tarp kartų ir ar pensija išėję žmonės turės galimybę gyventi oriai. Taip pat reikia e, įveikti finansinių rinkų E, spaudimą, pasitelkti ECB, taip pat griežtesnį reglamentavimą. Mums reikia siekti tikros socialinės anglaudos Europos teritorijoje, užtikrinant sustiprintą Europos biudžetą, taip pat reformuojant išteklių sistemą, taip pat įvedant finansinių sandarių mokestį. Savo išvadose jūs remiatės ideologiją, pagal kurią e, už defi, krizę sukėlė deficitą, deficito augimas, tačiau iš tikrųjų tai, krizę sukėlė tam tikrai primti sprendimai. Ir su tokiu išvadu pagrindu mes neįveiksime krizės, mes neužsitikrinsime piliečių pasitikėjimo. Šiandien aiškiai išgyvename demokratijos deficitą. Ir parlamentas nori, kad e, piliečiai neatmestų Europos idėjos. Taip. Pana Tasin, dvi minutės. Pirmininkė, mes labai sunkiai dirbome ir e, bandėme visą laiką užtikrinti, kad Europoje bus įmanoma dirbti padoriai ir uždirbti padoriai ir gyventi padoriai. Aš norėčiau patvirtinti ir pritarti e, tiems pagirimams, kuriuos išsakė kolegos e, Europos vadovų tarybai. Norėčiau pasakyti tris dalykus. Vienas iš jų yra susijęs su atlyginimais ir kaip jie įtakoja konkurencingumą. Krizės metu susisiekiau su įvairiausiais komisijos atstovais, taip pat pirmininkaujančiomis valstybėmis ir aptariau su visais jais galimybės e, primti įvairiausius stabilizuojančius elementus, kurie mums padėtų pasiekti rinkos ekonomikos. Tačiau dabar įsivyravo baime kad per daug dėmesio atlyginimų veiksniui Europlus pakte viską pribotų. Ir aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, pirmininkė iš profsąjungų girdžiu vis tą patį, būtent, kad e, sudarant, formuojant atlyginimą, planas būtų įgyvendint, jeigu planas šis būtų įgyvendintas, tuomet valstybių narių nepriklausomumas būtų smarkiai pribotas nustatant atlyginimus. Norėčiau sužinoti, ar šis būkštavimas yra pagrystas ir, ir jūsų nuomonė apie tai, kadangi manau, kad turime apie tai pagalvoti, galvodami, kaip padėti pasauliui. O dėl įmonių mokesčių bazės išvadose perskaičiau vieną trumputį sakinį ir nuorodą į tarybos prisimtą įsipareigojimą. Ar iš tikrųjų teisingai suprantu iš to, kad ne, nėra e, visuotinio sutarimo dėl tokios e, europinės bazės nustatymo? Ačiū dabar ponas Arsenis pusantros minutės. Ačiū ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ir tarybos pirmininkui bei komisijos pirmininkui. E, Pone Podimata kalbėjo apie ekonomiką. Turime kalbėti ir apie brandolinį saugumą. Ko pasimokėme iš situacijos Japonijoje? Pirmiausia, Niekas niekada nebus šimta procentų pasirengęs gamtos katastrofoms. Antra, brandolinė energetika niekada nebus visiškai saugi. Na, o ką mes darome? Mes teisėme, smerkėme Japoniją dėl aplaidumo. Mes kalbame ne apie tai, kad brandolinė energetika nesaugi, ne, mes sakome, kad Japonija čia kalta. Tiesa, dabar esame numatę testavimo nepalankiausiamis sąlygomis e, procedūras, kuriame naujus veiksmus. Tačiau iš tiesų mes nepasimokėme iš katastrofos Japonijoje, mes visiškai dar nepasiruošę taip reaguoti į katastrofą, kaip tai padarė Japonija. Mes negalime užtikrinti civilinės saugos priemonių savo piliečiams. Šiandien kalbama apie tai, kad bus statomos naujos brandolinės elektrinės. Manau, kad turėtume e, nebeinvestuoti į brandolinę energetiką, turime investuoti į fotovoltinius šaltinius e, Ir tai yra Europos komisijos kompetencijoje. Pone Barosa, pone Van Rompojo, manau, kad jūsų rankose yra svarbiausi žingsniai ir sprendimai. Ponas Sariš Volskiai. Žodis Jums. E, Ačiū, norėčiau paminėti tris dalykus. Pirma, Manau, kad tarybos susitikime buvo pasiekta svarbių rezultatų atsižvelgiant į situacijos sudėtingumą. Džiaugiuosi, kad Europlius pakte yra pasirinkta at, at, atviras, atviras formatas, kuriame atsižvelgiama ir ne į eurozonos narės. Tačiau tuo pat metu mes kuriame Europos stabilumo mechanizmo e, saugumo priemonę. Ar negalėtume pagalvoti, kad abu mechanizmai ir Europlus, kuriuo įsipareigojama stebėti makroekonomikos el, elgesi makroekonomikos atžvilgių, ar nereikėtų pagalvoti, kad ir e, Europos e, stabilumo mechanizmas būtų įtraukiančio pobūdžio kalbant apie Europos kaiminysės politiką, suvokiame, kad pagrindinis stimulas kyla iš pietų, bet jei perskaitysime visus dokumentus, kuriuos paskelbė Ašton ir Fiulė, kurie mm, kalba apie įvairiausias visuomenės e, ir reikalauja, kad ten būtų įtvirtinta tinkama vyriausybė ir valdymas. Turėtume pasiremti netrumparegiškais interesais, bet žmogaus teisų ir e, humanitarinių požiūrių kai kuriama naujoji paradigma, ji turėtų būti pritaikoma ir rytams. Ji turėtų remtis labiau žmogaus teisėmis ir būti nukreipta į visuomenę, o ne, ne tiek kalbėti apie valdžios institucijas. Ir trečias pastebėjimas dėl ES ir NATO. Libijoje Mm, susidaro nauja patirtis, kuomet bendradarbiauja tarptautinės pajėgos ir NATO. Tai nėra mums dar visai suprantama. Taip pat e, NATO veiksmai, kaip pamatėme iš Afganistano, nėra visuomet teigiami, tačiau šie santykiai yra svarbus. Tikėkime, kad šį kartą jie bus sėkmingi. Ačiū. Ačiū. Ponai Karins, dvi minutės. Sėnėma priekšsėdėtai, kolegai. Pone pirmininkė, mielos kolegės ir kolegos. Manau, kad turime labai aiškiai skirti, kas yra praeitis ir kas yra ateitis. Galvodamas apie praeitį, galiu pasakyti, kad turime rasti sprendimą Graikijai ir Airijai. Turime leisti nurašyti šių šalių skolas. Ir tam reikalingas struktūrinis planas. Šios visuomenės turi gyventi toliau. Neteisinga būtų apkrauti šių šalių mokesčių mokėtojus už tai, um, kaip veikia bankai, tai yra privatus sektorius. O kalbant apie ateitį, turime atidžiai pažvelgti, ko mes siekiame Europoje. Tai yra stabilus augumas, aug, augimas. Ir to siekdami turime numatyti priemonės. Tos priemonės buvo aptartos vadovų taryboje. Reikia, kad e, vyriausybių skolos būtų kuo mažesnės. Taigi valstybės skola turi būti kaip galima mažesnė. Tokiu būdu atgaivinsime pasitikėjimą finansų rinkose, o tai lydės žemas paskolų palūkanas ir tokiu būdu ekonomika įsisvyruos, kai atsigaus įmonės, atsiras investicijos, kai atsiras investicijos, atsiras naujos darbo vietos, o to mums reikia Europoje. Sumažinę vyriausybių išlaidas problemas neįspręsime. Daugelis kolegų kalbėjo apie investicijas, tačiau mes negalime išbristi iš krizės tik taupydami. Noriu tarti keletą žodžių apie savo šalį Latviją. Per pastarosius du metus mes įgyvendinome svarbų taupimo paketą trečdalį viso valstybės biudžeto šiais metais skyrėme investicijoms į tyrimus. Ir aš tikiuosi, kad šiuo keliu eisime ir toliau. Ponas Marinesko, trys minutės. Dvi minutės. Konsiliul European a făcut un pas semnificativ înspre crearea. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos vadovų taryboje buvo žengtas svarbus žingsnis priekin, sukuojant uh, minėtą mechanizmą ir patvirtinant priemonės, kurios leis pakeisti sutartį. Taip sukūrėme sklandų mechanizmą, kuris įsigalios, kuris bu, veiks krizių metu. Gerai, kad jis bus, bet būtų gerai, kad netektų juo pasinaudoti. Ir taip būtų geriau tinkamai užtikrinti ekonominės valdysenos principus. Visos valstybės turėtų siekti uh, finansinio stabilumo ir eurozonos narės ir ne. Todėl Europlus pakto sukūrimas ir tai, kad ir kitos valstybės prisijungia prie taip, tarp jų Rumunija yra tikrai pozityvus dalykas. Europos vadovų taryba koordinuos visos sąjungos ekonominę politiką, skatins pažangą švietimo srityje, taip pat sieks darbo vietų kūrimo. Tai turi virsti praktinėmis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu struktūrinės reformos yra susijęs su vidaus rinkos stiprinimu. ES reikia strategijos, kuri užtikrinti darbo vietų kūrimą ir išspręstų e, problemas Europos darbo jėgos rinkoje. Todėl mums reikia, e, kad iki 2012 būtų patvirtintas vieningos Europos aktas. Aš apgailestauju, kad, ne, kad tarp priemonių skirtų vidaus rinkai neminimas laisvas visų Europos darbuotojų judėjimas. Mes dar kartą pat primename, kad reikia už... Mes tik tai užtik... kalbame apie laisvą paslaugų judėjimą. Ačiū, ponas Busutil, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Tie, kurie bėgo nuo karo Libijoje e, atsiranda Europoje, ypač Lampedūzoje ir Maltoje. Ir mano valstybė baiminasi kelių dalykų. Visų pirma, neaišku, kiek dar žmonių atvyks. Niekas negali pasakyti, nes mes nežinome, kiek žmonių pasirodys. Kitas dalykas, neaišku, ar Europa suteiks pagalbą. Ir, o į šį klausimą susirūpinimo klausimą mes turime atsakyti, nes solidarumo mechanizmas jau egzistuoja, jis numatytas 2001 metų direktyva 55 ką turime daryti. Iki šiol komisija patikinėja dvi priežasis, kodėl ji nepastelkė to mechanizmo, nes taryboje nėra daugumos šiuo klausimu. Noriu kreiptis į komisijos pirmininką Baroso jis, prašyčiau jūsų neteikti šios priežasties. Aš manau, kad komisija turi imtis politinės iniciatyvos ir pateikti pasiūlymą, kad solidarumo mechanizmas būtų įgyvendintas. Komisija taip pat teigia, kad dar neturime tikslių skaičių, kad kalbame apie didelius skaičius, bet, bet turime būti atsargus. Tai galbūt nedidelis skaičius Europos mastu, tačiau tai didelis skaičius mažai valstybei, kuriai tenka priimti tuos žmonės. Uh, Aš taip pat norėčiau kreiptis į pirmininką Baroso ir paraginti jį gyveninti solidarumo mechanizmą. O į pirmininką Van Rumpojų kreipiuosi, prašydamas, kad jis ministrų tarybai pasakytų, kad solidarumą, konkretų solidarumą būtina pademonstruoti. Ačiū ponas Kelam, pusantros minutės. Pirmininkė, manau, kad Europos vadovų tarybos rezultatų tai galėtų būti laikomi politiškai ir instituciškai patenkinamais. Tačiau šiandienos diskusijų žinia, tai pamatėme, kad krizė dar nepasibaigė. Pirmininkas Barozo pasakė, kad ekonominė situacija išlieka sudėtinga ir neaiški. Kolega Fershofstadas patvirtino, kad mes vis dar užpildinėjame krizės metu atsiradusias mm, skilės. Pirmininkas Van Rompujus taip pat pasakė, kad problemos išlieka kad dar trūksta tinkamų instrumentų. Man atrodo, kad mums reikia pasidaryti išvadas dėl tų praeities klaidų, kai buvo sukurta ta našta ir deficitas. Ar tai buvo dėl neteisingų ES valstybių ir institucijų politikų? Šios išvados turės tapti privalomos visiems veikėjams. Negalime sauliaisti kartoti klaidų dar ir dar. Svarbiausia dabar pagalvoti, kaip padidinti e, konkurencingumą. Ir tikiuosi, kad naujasis vieningos rinkos e, aktas iš tikrųjų bus toli siekiantis. Ir galiausia, Šią savaitę naujoji, bus patvirtinta naujoji Estijos vyriausybė. Po, per pastaruosius rinkimus Estijos rinkėjai e, panorėjo, kad grįžtų buvusi vyriausybė, nepaisant didelių biudžeto apkarpimų. Ačiū. Ačiū, mielos kolegės, mėly kolegos. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Noriu pranešti, kaip vyks ši procedūra. 20, mažiausiai 20 parlamento narių pareiškė norą pasisakyti spontaniškose pasisakymuose. E, aš Jau paprašiau, kad balsavimą pradėtume 10 minučių vėliau, kad e, ponas e, Barosas ir ponas Vanrompojus galėtų netrikdomai pabaigti savo pasisakymus. Tuo pačiu e, turiu pasakyti, kad aš suteiksiu žodį tik 12-13 kolegų. Visi tikrai nespės pasisakyti. Ir Todėl dabar pradedame spontaniškus pasisakymus. Dar prieš tai noriu pasakyti, aš visada pirmiausia pasakysiu tą kolegą, kuris kalbės, o po to kitą, kuris kalbės po jo. Pirmiausia, ponia Maginės, o po jos kalbės ponas Leichtfriedas. You, Ačiū pirmininkė. Tikrai yra daug dėl ko pagirti tarybos išvadas žvelgiant į ateitį, tačiau netiek daug pagrimų susilauktume, jei pažiūrėtume į dabartį. Praėjusią savaitę Katrin Dei klausiausi, jis sakė, kad e, airija liovėsi švitėti, tačiau tikiuosi, kad tai nereiškia, kad mes kiekvienas liovėmės švitėti ir džiaugiuosi stipriais naujosios vyriausybės veiksmais ir tikiuosi, kad airija vėl pradės švitėti ir to labai reikia mūsų žmonėms, kurie dabar yra labai nuliūdę ir nusivylę. Ir aš norėčiau paprašyti tų, kurie grumoja, supykę dėl atskirų šalių ir žmonių netinkamo elgesio, paprašysiu jų prisiminti, kad yra kitų, kurie prisijungia prie tos bėdos ir būtent turiuomenyje Europos bankus, kurie pridarė bėdos ne tik Airijoje, bet ir kitur. Tačiau šiandieną šio ryto Airijos žiniasklaida rašo, kad e, buvę gigantai vėl kyla. Ir tikiuosi, kad, kad mes ateityje elgsimės geriau. Ačiū. Ačiū. Noriu priminti, kad spontaniškams pasisakymams jums yra skirta viena minutė. Laikykitės kalbėjimo laiko, būsiu tikrai griežta, dar griežtesnė ne anksčiau. Dabar ponas Leichtridas, o po jo ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone komisijos pirmininkė, turiu keletą klausimų jums. Gerai, kad pasisekė susitarti, gerai, kad Europos ekonomika ir valiuta yra apsaugotos. Tačiau ar apsaugojimas yra gana? Ar nereikia eiti dar toliau? Ar nereikia uh, E, inicijuoti atsigavimą. Mano supratimu, šioje srityje atsitinka per mažai ir vyksta ne tai, kas turi vykti. Kodėl mes investuojame į agurkų, bananų ir jautienos importus, eksportus, o neinvestuojame į universitetus? Jūs teigiate, kad neturite pinigų, tačiau gal galime juos perskirstyti. Gal galime uh, pagalvoti apie kitus įplaukų šaltinius. Pone Barosai, kodėl jūsų komisija pasisako prieš finansinių sandorių apmokėjimo e, idėją? Atsakykite man į šį klausimą. Ar jūs stovite mūsų piliečių pusėje ar finansų rinkų pusėje? Info. Ačiū, ponas Odi, poda, tada ponas Gerero. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, pone komisijos pirmininkė. Noriu padėkoti frakcijų vadovams dėl to, kad atidėjo pirmininkų suigoje svarstymus dėl 15 straipsnių ir perkelė juos į plenarinį posėdį. Kalbant apie stabilumo mechanizmą, noriu užduoti klausimą apie politinę kontrolę pratesdamas pono Lamasiūro mintį. Tai yra noriu pakalbėti apie to mechanizmo reglamentavimą ir priežiūrą ir noriu paklausti, kas patvirtins to finansinio instrumento biudžeto įgyvendinimą. Ir noriu paklausti, ar netėjo laikas komisijai pateikti ataskaitą mums apie visus finansinius įsipareigojimus, taip pat apie valstybių įsiskolinimą. Todėl siūlyčiau kurti e, Sūlyčiau, kad, kad šį, šį klausimą ištirtų vieša Europos agentūra. Ačiū, ponas Gerera, tada ponas Watsonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Ponas Van Rompėjas kalbėjo, kad per 49 dienas įvyko du vadovų susitikimai ir šiuose uh, susitikimuose šie susitikimai labai dažni. Anksčiau vadovų tarybos vykdavo kartą per keletą mėnesių. Dabar mūsų vadovai susitinka daug dažniau, norėdami reaguoti skubiau. Turime išlikti konkurencingi. O ką reiškia konkurencija? Um, šiuo metu mažėja universitetų, gerų universitetų Europos Sąjungoje. Taip pat e, mes atsiliekame nuo kitų valstybių. Mūsų įmonės nebedalyvauja moksliniuose tyrimuose. Mums reikia europinių universitetų, kurie būtų tinkamai koordinuojami ir reikia bendradarbiavimo. Ponas Watsonas, tada ponas Paška. Pirmininkė, tarybos ir komisijos vadovai kalbėjo apie Europlius paktą ir apie vidaus rinką. Turiu klausimą dėl abiejų šių dalykų. Ar jie pritarė Europos centrinio banko vadovui, kad bus reikalingas daug platesnis stabilumo mechanizmas, o jei jie nesutinka su tą mintimi, ar taip yra dėl to, kad tikri profesionalai labai retai viešai pasako teisybę, kurią šiaip žino. Kalbant apie vidaus rinką, e, tai valstybė, kuri šimtų procentų įgyvendina jos taisyklės, yra Norvegija, nes dabartinėme atsparumo, mūsų atsparumo teste bus tikrinamas ne brandolinių reaktorių patvarumas, o valstybių narių solidarumas. Ar jūs manote, kad solidarumo perspektyvos yra geresnės nei yra, esame stebėję praeitie? Ta. Ačiū, ponas Paska, tada ponas Brons. Ačiū. Viena svarbiausių temų, kurios buvo aptartos vadovų taryboje, tai eurozonos krizės mechanizmo kūrimas. Priimti svarbus sprendimai, kurie turi būti nagrinėjami valstybėse narėse, jų vyriausybėse. Pone Radičiava, Slovakijos ministrė pirmininkė, grįžusi tėvynėn, suprato, kad parlamentas šių idėjų neremia. Kalbant apie Europos stabilumo mechanizmą ir jo taikymą bankrutuojančiams valstybėms, jis nesulaukia paramos. Mm, reikėtų numatyti kitokius įsiskolinusių valstybių gelbėjimo mechanizmus. Reikia išklausyti ir kitus ekspertus ponas Brons, tada ponas Kelly. Penktasis punktas sako, kad bus pateiktos politinės priemonės skirtos panaikinti makroekonominiam disbalansui ir pagerinti konkurencingumui. Tačiau įžangoje kalbama apie priekybos su trečiosiomis šalimis skatinimą, importą į trečiasias šalis, ypač taip vadinamasias kylančias ekonomikas. E, Tai yra viena iš svarbiausių priekybos disbalanso priežasčių. Bus neįmanoma išsivyšusioms šalims konkuruoti su importu iš tų šalių, ne, nemažinant mūsų atlyginimų iki jų lygio. Ir tai, apie tai kalbama 16 puslapyje mm, skyriuje, kuriame kalbama apie konkurencingumo puoselėjimą. Ten sakoma, kad bus vertinami konkurencingumo pokyčiai ir, ir e, atlyginimų pokyčiai. Tai reiškia vieną, kad reikia pakeisti atlyginimus juos sumažinant jeigu norime išlaikyti konkurencingumą. E, Europos darbininkų ekonominiai interesai mums turi būti svarbesni. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponas Keli, tada ponas Tarabelo. Ačiū, pirmininkė. E, noriu kalbėti apie tai, kad TVF pasiūlytas paktas atnešė daug žalos Airijai ir jos žmonėms, tačiau aš nekaltinu ES dėl to. Reiktų kaltinti bankų valdytojus, o ne Airijos ne Europos Sąjunga, tačiau už kainą, didžiausią kainą už tai moka airiai. Ir aš noriu paprašyti, kad palūkanų. E, palūkanų norma būtų sumažinta ir noriu padėkoti komisarui Ren ir komisijos pirmininkui Barosui už jų mintis šią temą. Žmonės negali užsitikrinti Žmonės negali tikėtis gauti paskolų be palūkanų, tačiau tokių pat paskolų negali tikėtis gauti ir bankai. Ačiū, ponas Tarabela, tada ponas Tabačiai. Pone pirmininkė, Europos e, vadovų tarybos išvados atveria e, Pandoros skrynę ir dėja Europos piliečiams teks su tuo taikstytis. Numatomas e, atlyginimų indeksavimas, taip pat e, perkamosios galios augimą, kritimas ir e, didinamas pensinis amžius. Aš norėčiau, kad būtų vykdoma atsakinga politi biudžeto politika, niekas to nebijoja, tačiau mes ne, negalime visos naštos perkelti piliečiams, kurie yra vienintelis mūsų šansas išeiti iš šios krizės. Jūs pamirštate, kad. E, finansų ir bankininkistės sektorius taip pat atitinkamai turi prisidėti prie šių pastangų. 16 milijonų europiečių yra bedarbiai, e, kainos toliau kyla. Ir, o, o mes e, perkeliam visą naštą darbuotojams. Tai yra nepriimtina. Ačiū. Ponas Tabadži. O po jo ponas Obermeieris. Vielen Dank. Ačiū. Rompuy elnök úr az Europlus paktumot a... Ponas von Rompuy pavadino Europlus paktą naujuoju ekonominio koordinavimo etapu. Ir makroekonominėme koordinavime taip pat aušta nauja aušra. E, ponas Roban e, taip pat paminėjo, kad tai bus naujasis ramstis Europai ateityje. Deja, Vengrija nebuvo tame sąraše, kurį minėjo ponas Van Rompuy. Daug vengrų piliečių nesuprato, kodėl e, buvo priimtas toks sprendimas, kadangi Vengrija yra atvira ekonomika ir maža šalis. Ir tas argumentas nėra teisingas, būtent, kad tai būtų sukėlę kliučių e, mokesčių konkurencijai. Ir labai gaila, kad Vengrija nebuvo pakviesta dalyvauti šioje veikloje. Ačiū dabar ponas Obamair, o po to ponė Gomeš. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa yra e, slopinimo ir vilkinimo e, lyderė. Mes e, sukūrėme daug gelbėjimo mechanizmų, kurie neveikia kodėl neveikia po Graikijos, štai ir Portugalijai e, grėsia bankrotas dėl to, kad spekuliantai ir reitingo agentūros e, labai e, žemais balais įvertino Portugalijos patikimumo lygį. Mes milijardus linkę išleisti, koordinuodami migrantų srautus iš Afrikos, Tačiau šių pinigų neinvestuojame mūsų valstybėms, pavyzdžiui, stiprinant branduolinę saugą. Mes labiau renkamės skirti mūsų pinigus tartautiniams kazino. Ačiū, ponia Gomes, tada ponia Benova. Empurra Portugal para uma suposta ajuda, não quer realmente ajudar, quer é fazer mais dinheiro. Portugalijai reikėtų padėti, o tai reiškia, kad reikia didesnio finansavimo. Tačiau iš tų pinigų Portugalija juos panaudos pragerimui. Ar nereikėtų pabandyti pagaliau atsikvošėti ir suprasti, kad tie pinigai reikalingi tik bankams. Ir tai daroma mūsų piliečių sąskaita. Paktas Europlus tikrai nepadidins darbo vietų, o euro obligacijos taip pat nepanaikins ekonominio disbalanso, kuris žlugdo eurą bankai yra per dideli e, ir visgi jie geba bankrutuoti. Manau, kad neturėtume kalbėti apie bankų interesus. Komisija ir taryba turėtų atsakyti, kaip jie ketina kovoti su mokesčių rojos valstybėmis. Negalime leisti toms juodoms kilėms ir toliau e, egzistuoti. Taip pat turime, turime kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Pone Benova. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmiausia, Noriu atkreipti jūsų dėmesį į galbūt neteisingus motyvus. Jūs kalbate apie augimą ir taupimą, tačiau šie principai gali tapti lemtingais. Mes turime skatinti užimtumą ir augimą. Mielos kolegės, mėly kolegos, krizė tiesiogiai veikia mūsų piliečius, jie netenka darbo, vyriausybės turi taupyti ir pagaliau visas gelbėjimo priemonės yra finansuojamos mūsų piliečių sąskaita. Pone pirmininkė, ES reikia geresnio Europos ekonominės valdysenos koordinavimo, kad mums pavyktų išsikapstyti iš krizės. Reikia išgelbėti euro ir tai turi daryti ir privatus sektorius. Pone Vertman, o tada paskutinis ponas Balčytis. Ja, Ačiū. E, pakeitus e, sutartį buvo sukurtas Europos stabilumo mechanizmas. Aš noriu paskatinti visus laikytis e, numatytų kriterijų, nes bet kokia kitokia veikla būtų neatsakinga. Mes Tik tada išlaikysime pasitikėjimą, jei visos valstybės, visos vyriausybės laikysi savo prisimtų taupimo įsipareigojimų. Krizė Japonijoje parodė, kokia saugi gali būti brandolinė energetika. Gamta yra stipresnė už žmogų, o atsparumo testai um, galbūt padės, kaip rodo Černobilio patirtis. Tačiau mes turėtume koncentruotis, ieškodami atsinaujinančių energijos šaltinių. Galėtume daug energijos gauti iš jų. Ir paskutiniam žodis ponui Balčyčiai. 15 parlamento narių buvo suteiktas žodis pasisakyti vietoj 5. Deja, daugiau negalėjo kalbėti. Pone Balčyti, dabar jums žodis. Ačiū gerima pirmininkė, e, gerimi vadovai. Gerai, kad e, Europos vadovo taryboje pavyko susitarti dėl kai kurių Europai itin svarbių klausimų. Kaip vieną iš prioritetų norėčiau įskirti Europos semestro klausimą ir jo svarbą. Manau, kad šio prioritetas turi būti teikiamas patikimų valstybių narių biudžetų socialinio teisingumo atkūrimui ir fiskaliniam atsparumui kas sudarytų sąlygas greitesniam valstybių narių ekonomikos atsigavimui ir stabilumui. labai svarbu kad konsolidavimo pastangos būtų papildomos struktūrinėmis reformomis ypač įgyvendinant europos sąjungos two thousand and twenty strategijoje numatytus prioritetus ypač svarbus vaidmuo taip pat turėtų tekti komisijai kuri turėtų itin atsakingai prižiūrėti valstybių narių veiksmus bei sekti konkrečių priemonių įgyvendinimą nacionalinėse stabilumo ir konvergencijos programose. taip pat didelis susirūpinimas ir toliau išlieka dėl europos centrinio banko europos tarybos ir europos komisijos požiūrio į komercinių bankų padėtį ir taip pat užsienio reitingų agentūrų veiksmų. Ačiū labai. Labai ačiū. Baigiame spontaniškus pasisakymus, o dabar žondis ponui Baroso komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ponai deputatai. Kalbant apie įvykusios paskutinės vadovų tarybos išvadų vertinimą, man atrodo, kad aš pateikiau tikrai subalansuotą ataskaitą ir pagristą ataskaitą. Manau, kad būtų sąžininga pripažinti, kad pasiekta nemažos pažangos struktūros klausimų. Jeigu e, kalbėtume apie tai, ko neturėjome, tai pasiekta tikrai svarbi pažanga. Pavyzdžiui, sukurtas nuolatinis stabilumo mechanizmas, numatytas sutartimi ir parlamentas didžiulę daugumą tą pritarė, pritarė sutarties reformai, kad būtų sukurta nauja priemonė, kuri iki tol neegzistavo. Būkime sąžiningi ir protingai ir, ir logiškai mąstykime, kalbant apie e, krizę ir apie tai, kad praeitie išgyvenome tam, trūko tam tikrų politinių priemonių ir kitų priemonių. Ir vis dėlto aš labai aiškiai sakau, kad to nepakanka. Vienas dalykas yra sukurti struktūrą, architektūrą, kitas dalykas politika, kurią teks įgyvendinti. Ir tikrasis mūsų sėkmės išbandymas ateis po to, kai vyriausybės ir ES institucijos imsis pastangų užtikrindomos, kad tas visų sprendimų turinys taptų realybę. Taip pat labai skaidriai aš jums pasakiau, kalbėdamas apie užmojus, kad komisija siekia to, toliau, pla, plačiau užsibrėžę. Pavyzdžiui, kalbant apie nu, nuolatinį stabilumo mechanizmą, mes žinome, kad, kad mes norime, kad didesnio lankstumo, tačiau reikia sutarimo. Deja, dėl tokių užmojų susitakti ne, nepavyko, tačiau manau, kad būtų klaida atmesti viską, ko mes pasiekėme. Kalbant vėl apie užmojus, norėčiau pažymėti kai ką svarbaus. Kai kas bandė pasakyti, kad komisija turėjo pateikti kitų papildomų pasiūlymų. Viskas, ką jūs minėjote, komisijos jau buvo pasiūlyta. 2010 gegužės 9 draugės su komisijos nariu Renu mes pasiūlėme Mes pateikėme teisėkuros pasiūlymą dėl šimtaprocentinio bendruomeninio uh, požiūrio į stabilumo mechanizmą. Taip pat siūlėme kitaip tvarkyti e, įsiskolinimų tvarkymą, tai kas angliškai vadinama bendromis garantijomis. Tačiau valstybės narės tai atmetė. Pone Verhofštatai, Mes pristatėme tekstą Eurozonos vadovų susitikime, tačiau jį atmetė didelė valstybių narių dauguma. Tokia yra realybė. Kalbant apie konkrečius klausimus, balsavimą e, vieningai taip pat nuolatinį stabilumo mechanizmą. Aš pats teikiau šį pasiūlymą ir aš labai primiktinai siūliau draugę su tarybos pirmininku kai kuriems valstybių vadovams, bandėme juos įtikinti, kad būtų balsuojama, kad būtų numatyta galimybė balsuoti kvalifikuotos daugumos principų, tačiau tam buvo pasipriešinta. Galima visada bandyti įtikinėti, tačiau reikia labai suvokti, kad komisija pasiūlymus pateikė plataus užmojo pasiūlymus, taip pat ir dėl atsparumo testų. Komisija ir Europos centrinis bankas siūlė patikim, patikimus skaidrius testus Europos e, centriniams bankams, kalbant apie euroobligacijas, jau 30 metų komisija kalba apie euroobligacijas, tačiau tą mintį atmeta kai kurios valstybės narės. Aš pats čia siūliau ir aš sakiau, kad aš e, tą siūlysiu finansinės perspektyvos kontekste. Taip pat kalbame apie projektų obligacijas. Tai būtų galimybė, naujų finansų šaltinis finansuoti mūsų investicinius projektus. Tačiau tai būtų naujas požiūris į investicinius projektus. Tai galbūt, galbūt būtų jūs įtikintumėte kai kurias partijas ir jų vadovus Europoje pritarti šiam projektui ir galbūt tada mums pavyktų dar glaudžiau bendradarbiauti. Tai tiek apie ambicijas ir užmojus Europinio masto. Toliau, socialiniai klausimai. Komisija tikrai daug kovojo už tai, kad 2020-ųjų strategijoje būtų labiau akcentuojami socialiniai klausimai ir švietimas. Tai nebuvo lengva. Kai kurios vyriausybės teigia, kad subsidiarumo principo pagrindų ne Europos mastu reikia tuo rūpintis ypač socialinėje ir švietimo srityje. Ir dabar 2020 strategijos kontekste, nes pavyko pasiekti tam tikro konsensuso, pavyzdžiui, kovoje prieš skurdą ir e, socialinę atskirtį. Mes turėsime galimybę plėtoti šią politiką ir, ir atsivers investavimo galimybės į švietimą ir socialinę sritį. Galbūt jūs kai ko nežinote, aš galiu jums papasakoti. Komisija prieš kurį laiką, prieš du metus, man atrodo, pasiūlė teikti pagalbą maistu kai, kai kuriems žmonėms. Nes ir Europoje yra žmonių, kurie negauna pakankamai maisto kiekvieną dieną. Aš lankiausi e, maisto produktų bankė ir aš žinau, kad Europoje yra ši problema. Ir noriu pasakyti, kad dvi valstybės narės apskundė komisiją Teisingumo teismui dėl to, kaip sprendžiamas skurdo klausimas Europoje. Taigi, reikia suvokti štai ką. Komisija nori Europos, yra už Europos, ji yra už subalansuotą augimą, už socialinį teisingumą Europos mastu. Tačiau tuo pat metu tame turi dalyvauti ne tik mes, bet Europos parlamentas ir valstybės narės ir drauge už tai kovoti. Ir man atrodo, uh, Būtų visiška klaida bandyti priešintis komisijai, įsivaizduoti komisiją kaip priešą, nes komisija yra avangardė, ji nori teisingesnės Europos, daugiau Europos. Taip pat reikia suvokti dar vieną dalyką. Nemanau, kad Europai darome paslaugą, kai kalbame apie Europos problemas, bet jos, tos problemos egzistuoja dėl to, kad kai kurios vyriausybės neatsakingai elgesi ir leidžia įsiskolinimams nežmoniškai aukti. Juk vyriausybės taip pat yra atsakingos už tai. Tai irgi yra svarbu. Ir būtent todėl šiandien dabar mes ieškome solidar, solidaraus atsako, bet taip pat norime užtikrinti ir atsako, atsakomybę. Aš didžiuojuosi tuo, kad aš ir komisija palaikėme pasiūlymą uh, sumažinti palūkanų normą Graikijai. Ta pati dabar siūlome Airijos atžvilgių, nes manome, kad tai ne tik teisinga neperkelti visos siaubingos naštos piliečiams, graikams ar airiams, bet taip, tai taip pat svarbu tam, kad būtų įmanoma finansuoti įsiskolinimą. Ir būtent tokia yra solidarumo ir atsakomybės kaina. Ir būtent to, tokio atsako aš tikiuosi, sprendžiant problemas, kurias kai kurie, kai kurie iš jūsų minėjote. Taip pat čia aš išvelgiu pasiskirstimo problemą pietus. Šiaurė, rytai, vakarai, bet mes turime kovoti už solidarumų grindžiamą Europą, kad nebūtų pirmarūšės ir, antrakla, ant, ir antrarūšės Europos. Finansinių sandorių tekstas. Uh, Jau sakiau, ir ne tik sakiau, bet ir dariau, gyniau šį tekstą e, didžiojo dvidešimtuko susitikime ES vardu. Tačiau tai atmetė didžioji dalis e, didžiojo dvidešimtuko partnerių. Klausimas, kurį dabar aptariame, yra toks. Ar Europos lygių turėtume, galime ar ne e, priimti tokį finansinių sandorių tekstą? Būkime sąžiningi, keli, kelios valstybės narės e, radikaliai jam priešinasi. Per praėjusią vadovų tarybą sakiau, kad Europos taryba dabar atlieka poveikio vertinimą įvairiems finansinio sektoriaus aspektams ir kad bus pateiktas pasiūlymas. Labai svarbu, kad komisija tai paskelbė per vadovų tarybą, nes dabar yra Europos vadovų tarybos išvados, ten yra prisimtas įsipareigojimas nagrinėti komisijos teikiamus pasiūlymus dėl finansinio apmokestinimo. Kadangi aš manau, kad teisingumo vardan svarbu užtikrinti, kad e, finans, pripažinti, kad didžiaja dalimi finansinis sektorius buvo atsakingas už šią krizę ir kad į dabar jis turėtų prisidėti kovojant su šią krize. Tai yra mano pozicija ir visos komisijos pozicija. Ir mes parengsime atitinkamus pasiūlymus. E, tas pats dėl stebėjimo kamerų. Dėl, atsiprašau, e, įmonių mokesčių bazės. E, mes pateiksime pasiūlymą ir už jį kovosime, kadangi e, šis bendras įmonių mokestis yra vienintelis sprendimas, norint pasiekti vieningos rinkos ir mes šią poziciją ginsime. Garbus parlamento nariai, mes jau ilgą laiką aptarnėjome įvairius procesus ir instrumentus, o dabar atėjo laikas tuos procesus ir instrumentus panaudoti praktiškai. Procesai ir instrumentai yra svarbus, tačiau jie yra skirti praktiniam panaudojimui. Mums dabar reikia pagalvoti apie ekonominį atsinaujinimą. Tiesa yra ta, kad norėdami investicijų turime užtikrinti pasitikėjimą, o pasitikėjimas priklauso nuo mūsų galimybės e, dėkti inovacijas, e, užtikrinti tvarumą ir konkurencingumą. Investicijos bus pritrauktos tik tuo met, jei įgyvendinsime greitai ir e, ryštingai 2020 strategiją, jeigu sieksime Europos e, kaip tvarios e, ir konkurencingos erdvės tikslų. Aišku, nepamirždami solidarumo su visomis valstybėmis narėmis, įskaitant ir Portugaliją. Ir kadangi buvo pateiktas klausimas dėl Portugalijos, mano draugas Martinas Šulcas turbūt puikiai žino, kad komisijos komisija negali kištis į Portugalijos vidaus politiką. Jeigu vieną dieną jūs nebebūsite socialistų frakcijos pirmininkas ir jūs dirbsite kitame poste, nebejoju, kad jūs tai suvoksite. Ir tikriausiai nebandysite kištis į savo politinės frakcijos vidaus reikalus. Tačiau taip pat norėčiau, turiu Jums pasakyti štai, kad Portugalijos politinė krizė nepalengvino situacijos, nes Portugalijoje jau prieš tai buvo susidariusi sudėtinga padėtis. Būtina, kad mes gerbtume demokratiją, valstybių, de, demokratiškų valstybių kompetencijas. Ir dabar e, Portugalija ieškos geriausio įmanomo sprendimo ir komisija bus jos pusėje, padės jai ieškoti tokio sprendimo, žinoma, atsižvelgiant į Portugalijos prisimtus įsipareigojimus ir į tai, kad Portugalija uh, Portugalija turi tam tikrų įsipareigojimų savo partnerių atžvilgių Europoje. Reikia aktyvaus solidarumo ir atsak, atsakingo požiūrio ir tik taip sureaguosime, tinkamai surasime atsaką į krizę. Aš išgirdau šiandien daug pesimistinių minčių. Jūs kaip iš Europos atstovai at, at, taip išreiškėte vyraujančias nuotaik, nuotaikas, jūs jas atspindite, tačiau manau mes turime nepasiduoti, turime e, surasti politinės drąsos ir gebėjimo išvelgti Europos projekto ateitį, nes pesimizmas tikrai neužtikrins pasitikėjimo Europą. Komisija toliau dirbs su atsidėjimu, su entuzijazmu, draugė su jumis, su taryba, su visomis institucijomis, siekdama tvirtesnės teis, konkurencingesnės ir tvirtesnės Europos. Dėkoju visiems. Ačiū, ponia komisijos pirmininkė. Nėra norinčių paklausti komisijos pirmininko. Kolegės ir kolegos, ar visi suprantate angliškai? Tikriausia, matėte, kad balsavimas prasidės po dešimties minučių, tiksliau 12.10. Gal galėtumėte uh, nutraukti bet kokius pokalbius, nes turime išklausyti tarybos pirmininką ir jam skirti visą galimą dėmesį. Pone Van Rompoju, jūs gal nesate toks aukštas kaip komisijos e, pirmininkas, tačiau žodis jums. Kolegos, gal galėtumėte susėsti? Gal galėtumėte susėsti į savo vietas? socialistų frakcija, konservatorių frakcija, o visi pokalbiai turėtų vykti koridoriuose. Vienintelis žmogus, kuris dabar kalbės, yra ponas Van Rampojus. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš džiugiuosi, turėdamas galimybę e, kalbėti tokioje didelėje erdvėje, didelėje auditorijoje. Tai yra didžiausia patalpa, kurioje esu kalbėjęs po to, kai tapau tarybos pirmininku. Bet Jūs čia susirinkote tikriausiai ne vien tam, kad pasiklausytumėte manęs. Norėčiau visų pirma padėkoti visiems, kurie kalbėjo, taip pat už teigiamus vertinimus ir už neigiamus vertinimus, už, visus, už visas jūsų išsakytas mintis. Tačiau man ypač padarė įspūdį tai, kad Europos vadovų taryboje mums privalu susitarti ir balsuoti vienbalsiai dėl tam tikrų sprendimų. Ir reikia susitarti, mums tenka susitarti su visais jūsų kolegomis iš visų partijų, visų vyriausybių - socialistais, krikščionimis demokratais, konservatoriais, liberalais, iš visų jūsų politinių šeimų atstovai. Ir kiekvieną kartą mums tenka ieškoti jų vis, sutarimo tarp jų. Ir aš na, tarsi atstovauju e, ide, idealią tarnybą, aš tarsi, na, turėčiau būti sapnų gamintoju, bet tai nėra mano vaidmuo. Siekdamas to, kas įmanoma ir komisijos pirmininkas tai paliudis, bandau reaguoti taip, kad kiek įmanoma dažniau mums pavyktų pasiekti sutarimo, kad sutaptų komisijos pasiūlymai ir Europos vadovų tarybos išvados rezultatai. Noriu pa, pa, pateikti pavyzdį apie darbo grupę dėl e, ekonominės valdysenos. Ta pasiūlymą pateikė Europos komisija ir mes taip pat dirbame tą kryptimį ir pasiekėme labai artimų rezultatų. Ir mes sieksime drauge su visais tobulinti šį pasiūlymą. Taigi mano vaidmuo yra ieškoti konsensuso, kompromiso, kiek įmanoma platesnių bendruomeninių pagrindų. Ir man atrodo, kad šiame kontekste man pavyko. Europlius paktas. Jūs žinote, tas nedidelis dokumentas, kuris buvo išdalinamas, išdalintas mūsų diskusijų pradžioje ir, ir po tas, kuris buvo patvirtintas po mūsų susitikimo. Kai kas iš, iš kai, kai kurių valstybių atstovai sakė, kad būtina kad ir daugiau valstybių prisijungtų prie šio Europlius pakto. Ir todėl buvo pasiektas kompromisas tarp siekių, kuriuos išsikėlėme. Uh, kad e, būtų įmanoma tinkamai valdyti finansus, taip pat siekti ekonominės konvergencijos, bet taip pat reikia nepamiršti ir nacionalinius sprendimus, kuriuos reikia priimti. Ar galite elgtis stiliau, sako pirmininkė. Prašau visų tvark, prašau tvarkdarių pasitikin, pasirūpinti, kad niekas nesikalbėtų. Ačiū. Pone Šrioder, gal galėtumėte atsisėsti, dabar vėl kalba ponas Avantrampojas. Pone pirmininkai, aš neturiu iliuzijų. Aš e, bandau e, suteikti jums galimybę būti išklausytam. Tačiau jeigu jums tai nepatinka, tai e, paliksiu taip, kaip yra. Dar vienas pastebėjimas, kuriuo noriu pasidalinti, apie metodologiją pakalbėti. Buvo išsakyta daug kritikos Europos atžvilgių, ji iš esmės yra, pat, ji yra pateisinama, tačiau ji netitinka sutarties nuostatų. Pavyzdžiui, brandolinė energetika, energetinis derinys, e, nacionalinės kompetencijos. Aš, vis, aš, aš visą tai suprantu, tačiau kalbant apie mes kalbame apie Europos kompetencijas. Europos vadovų tarybos išvadose mes bandome tą kompetenciją, kompetencijai suteikti tam tikrą turinį. Mes kalbame apie brandolinį saugumą ir išvadose būtent tai, šioje srityje bandėme akcentuoti komisijos galės. E, ba, bazinių atlyginimų nustatymas yra nacionalinė kompetencija. Mes kalbėjome apie teisingumą, apie socialinę neteisybę. Tačiau daugeliu atveju priemonių reikia imtis nacionaliniu mastu šiais atvejais. Bet noriu pridurti, kad nemažai priemonių dabar turi būti gyventintos užtikrinant viešųjų finansų konkurencingumą. Ir tas priemonės turi dėkti uh, vyriausybės pavasario eigoje be Europos institucijų įsikišimo. Europos lygmenių bus daromas papildomas spaudimas tose sritise 17, vals, 17 valstybių, kurios yra e, valiutų sąjungoje. Tačiau reikės imtis ir priemonių, kurio privalės imtis kiekviena valstybė, siekdama užtikrinti savo nacionalinius interesus kiekvienoje šalyje, o Euro, Europos mastu tik bus daromas papildomas spaudimas. Taip pat reiktų vengti klaidų, taip pat ir Europos mastu. Ar mūsų priemonės e, valdymo srityje yra per, per, men, per silpnos? Mes dirbsime taryboje. Taryba rengėsi dirbti su Europos parlamentu, kad surastų galimybę užtikrinti geresnį ekonominį valdymą. Ir aš nebejoju, kad mums pavyks surasti kompromisą. Taip pat kalbant apie Europos centrinių bankų 17 centrinių bankų valdytojus ir kritika, buvo išsakyta kritika dėl ekonominio valdymo, bet galėčiau e, prisiminti ir kitų kitus vadovus, pavyzdžiui, Niderlandų centrinio banko vadovo nuomonė neseniai paskelbta ataskaita ir jo nuomonė yra visiškai kitokia apie tai. Kalbant apie krizę, kurią dabar išgyvename, mėly kolegos, turime žvelgti į ateitį, buvo priimti svar, svarbus sprendimai, bet yra ir praeitis, tai kas jau įvyko. Uh, Ir tai, kas įvyko, taip pat reikia tvarkyti, valdyti, pasitelkint geriausius turimus e, instrumentus - stabilumas, sutarties keitimas, paktas. Tačiau mes neišspręsime visų sunkumus išgyvenančių valstybių problemų, visų problemų, kurias su kuriamis susiduria bankai. Taigi yra atei, praeitis ir yra ateitis. Uh, praeitįje išvelgiu politinės valios, tam tikros politikos stygių, taip pat ir nacionaliniu ir Europos mastu. Tačiau yra dalykų, kuriuos, priva, kuriuos privaloma padaryti ir jie bus padaryti ir yra priemonių, kur, kurių reikia imtis ir ateityje ši krizė nepasikartos. Tačiau tuo tarpu, kaip jau sakiau, turime imtis to, ko turime imtis. Ir e, ypač to, valstybių, tam tikrų valstybių atžvilgių, Graikijos, Airijos, taip pat reikia daryti viską, kad iš būtų išvengta didesnių problemų kitų valstybių atžvilgių. Ar buvo padaryta praeitė didelių klaidų? juk mm, nesilaikėme stabilumo ir augimo pakto jau keletą metų. Jei to, tai ne, nebūtų, jei to būtų buvę išvengta, dabar būtume visai kitoje situacijoje, būtume išvengę tokios didelės krizės. Ekonominis augimas nuo 2010 metų augimas fiksuojamas 2 procentų. Nuo 1999 iki 2008 buvo kitaip, bet dešimtaisiais buvo fiksuotas 2 procentų augimas. Ar 11 reikia tikėtis daugiau? Be abejo. Ar reikia daryti daug, imtis didesnių priemonių? Be abejo. Ar viešieji finansai yra priemonė to siekti? Ne. Vidaus rinka yra labai svarbus veiksnys, reikia ją gilinti, stiprinti. Ir komisija yra pateikusi pasiūlymų šiuo klausimu. Ir per kitas ateinančias savaitės tie klausimai bus svarstomi ir mes dar kartą juos jų imsimės rudenį. Apie Libiją galima labai daug ką čia kritikuoti, tačiau be Europos e, Libija būtų tapusi, būtų tapusi kraujo vone. E, kai kas iš jūsų labai kritiškai pasisakėte, vertindami ES vaidmenį. Ir, ir, tai net bet Europa reagavo laiku ir nieko nebūtų nuveikta pasauliniu mastu. O reaguojant į tą kritiką, manau, kad reikia pasakyti, kad turime teisę sakyti ir teisybę. Ar ar praeitie buvo vykdoma gera politika, ar praeitie buvo klysta taip, ar, reikia, tai, ar tai ištaisyta taip. Ir to, tą padarė Europos Sąjunga. Dar vienas dalykas. Paskutinis pastebėjimas. Savo gimtają kalbą kalbėsiu. Buvo nusivilta daugeliu, tačiau aš taip pat nusivylęs e, dėl to intelektinio netikslumo. Aš nesigilinsiu daugiau į šį klausimą, bet tie, kurie žino tam tikras aplinkybės, žino, kad tai nebuvo mano pozicija, tačiau aš tikrai labai esu to, nusivylęs to, kas buvo pasakyta. Schultz, wanted... Pone Šulci, jūs paprašėte žodžio. Ačiū, pane pirmininkė. Pone pirmininkė, noriu pateikti asmeninę pastabą, tačiau ne tik savo vardu, o ir kitų kolegų vardu, kurie klausė šios debatus. Retai, e, būdamas čia, e, parlamente aš jaučiausi taip neteisingai traktuojamas, kaip tai vyko šiandien keičiantis nuomonėmis su komisijos pirmininku Baroso. Pone Barosai, jūs kalbate apie iniciatyvas, kurios žlugs. Žlugs todėl, kad valstybės narės šias iniciatyvas atmes. Noriu Jums patarti. Atsisakykite tų iniciatyvų ir tada sulauksite mūsų paramos ir už tų iniciatyvų nebegalės slėptis taryba. Tačiau nesislėpkite komisijos nary už tarybos. O tarybos pirmininkui galiu pasakyti, kad jūs vis kalbate kad e, taryboje randamas kompromisas tarp įvairių politinių šeimų. Tačiau aš turiu pasakyti, kad taryboje susirenka suverenių valstybių vadovai. Negalime neteisingai interpretuoti Lisabono sutarties nuostatų. Lisabono sutartimi yra numatyta, kad e, taryba pritraukia vis daugiau valstybių vadovų, tačiau e, prašo e, iš e, valstybių vadovų susitarti vienbalsiai. Tačiau čia netiesa, netaip Lisabonos sutartis turėtų būti suprantama. Jūs neteisingai ją interpretuojate. Todėl atėjo laikas Europos parlamentui ginti bendryjų metodą patiems savo rankomis. <laughs> Let's start the voting. Pradėkime balsavimą. Gerai, kad debatai baigėsi. Noriu padėkoti visiems, noriu padėkoti ponui